All right. Colleagues, may I have your attention, please? Could you please take your seats? Kolegos, prašyčiau susėsti į vietas, kadangi ruošiamės jau pradėti posėdį. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti. Ponio Šerbols turbūt kažkur įstrigo vykdama į posėdį bet buvo pranešta, kad nebe, ne, ne, nelaukim. Nelauksim ir todėl tada aš kol kas pavadovausiu posėdžiui, kol, kol atvyks pirmininkė ir jos pavaduotojas. Pirmas darbo atverkės punktas - darbo atverkės tvirtinimas. E, jei neturit nieko e, pasiūlyti darbo tvarkiai, kaip ją pakeisti, tai tada galim turbūt, darbo tvarkiai turbūt galim tvirtinti. Ir dar noriu pasakyti, kad dar yra e, posėdžių protokolai, apimantis laikotarpį nuo lapkričio pradžios iki pat e, kalėdų. Tad dabar jau jie baigti renkti, Tad jeigu niekas neprieštarauja, tada laikau, kad galim tvirtinti posėdžių protokolus. Be to, dar yra pirmininko nemažai pranešimų, aš jų neskaitysiu, tikiuosi, kad e, ponė Bols galės pateikti informacijos ar šiandien, kai jau jie atvyks, ar rytoj iš ryto. Tad kol kas neaptarsim šito punkto, o dabar pereikim prie svarbiausio šios popietės klausimo. Turiu garbę pasveikinti uh, E, pas mus atvykusi pona e, Vittorio Grilį, Italijos ekonomikos ir finansų ministrą. Labai ačiū, kad atvykot pas mus, kadangi mus tikrai labai domina išgirsti, kaip jūs vertinat ES dabartinę ekonominę padėtį. Kaip suprantam, jūs turbūt maždaug 10 minučių pakalbėsit šitą temą o po to tada jau bus galima kolegoms parlamento nariams e, teikti klausimų. Ir jūs sakėt, kad jūs taip mielai pasiruošęs atsakyti į klausimus. O šiaip ne aš, e, šiaip jau turėčiau apibendrinti, apibendrinti ekonominę padėtį jūsų šalyje, jūs tikrai geriau tą galit padaryti. Bet dabar nedelsdamas tikrai su malonumu suteiksiu Jums žodį. Prašom. Ačiū pirmininkė. Garbėjai E, e, ekonomikos ir piniginių reikalų komiteto nariai, man labai didelė garbė lankytis parlamente, jūsų e, komitete. Iš ties, dešimt minučių yra labai trumpas laikas, tai aš tik tai galėsiu pakalbėti bendrai čia minėta tema ir tikiuosi, kad klausimais mes galėsim leistis į daugiau detalių. Dabar per kelias minutės aš norėčiau aptarti naujausius e, Europos e, į tokius įvykius, e, eurozonos įvykius, po to tada pereisiu į gimtają italų kalbą ir trumpai pakalbėsiu apie ekonominę padėtį savo paties šalyje. Po, po kelių mėnesių įtampos dabar euro zona jau, joje yra jau pasitikėjimas, kyla. Tad e, iš tikrųjų e, kapitalo srautai didėja periferijose, e, bankuose, visi rodikliai rodo, kad rinka jau ima atsigauti. Ir kartu nacionalinės sąlygos prisideda prie tam tikrų netikrumų. E, Kol kas mes dar neįveikėm visai krizę, tačiau finansinės sistemos atsigamimas ir konjunktūros pokyčiai iš tikrųjų rodo, kad e, lūžis teigiamas jau vyksta ir dabar mes jau tikrai bus turbūt geriau šių metų antroje pusėje. Dabar nepaisant praėjusio, to, tai yra dabartinio atsigavimo, vis dėlto negalim dar būti patenkinti, nes to dabartinio augimo nepakanka tvariam ūkio ir darbo vietų kūrimui. Tačiau iš tikrųjų visos valstybės narės atsako už tai ir kartu ES institucijos. Dabar procesai, gilus procesai jau prasidėjo daugelį valstybių narių, daugelį šalių. Uh, nes e, įveikti šitą reformą tiek politiškai, tiek ekonominių požiūrių labai sunku, tačiau tikimės, kad reformos duos norimų rezultatų. Valstybės narės ir ES institucijos ir toliau turėtų dėkti e, pažangę politiką ir stiprią valdyseną. Toliau finansinių rinkų konsolidavimasis rodo, kad valstybės narės ir institucijoms pavyko įdėkti patikimą e, gerą strategiją per pastaruosius metus. 2012 metais buvo priimta nemažai svarbių sprendimų ir buvo imtasi tikrai drąsių veiksmų, tai yra e, Liepos pabaigoje. Tad buvo e, kartu paklotos sąlygos, kai buvo galima įveikti tą tokį e, negerą padėtį. Noriu e, paminėti keletą dalykų, antai Europos stabilumo mechanizmą reikėtų paminėti tam, kad būtų galima padėti eurozonos šalims ECB, e Europos centrinis bankas e, vaidino labai, suvaidino labai didelį vaidmenį ir tokiu būdu tikrai buvo sumažinta rizika Europoje ir su, su, sukurtas, sutvirtintas pasitikėjimas. Be to, e, gruodį buvo sukurtas stabilizavimo tas mechanizmas, tai yra bankų sąjungos pagrindas. E, Kaip jau sakiau, pažanga padaryta Europos lygiu, bet kartu ir nacionaliniu lygiu. Ir dabar keletą pastabų pasakysiu apie savo paties šalį ir dabar pereisiu į gimtają italų kalbą. Piani di risanamento dei conti, integrandoli mes įsipareigojame laikytis išskirtinio plano, kad sutvarkytumėm savo sąskaitas. Tokiu būdu kad išspręstumėm problemas ir sušvelnintumėm padarinius užimtumui ir augimui. Planą pasiūlė komisija. Tai yra mūsų programos pagrindas. Mes sugebėjome atlikti tai, ko iš mūsų buvo tikimasi struktūrinių reformų prasme. Italija yra prastesnėje situacijoje nei kitos valstybės. Ta prasme, kad yra pasitikėjimo krizė Italijoje, rinkose. Ir Mums teks mažinti savo skolą iki 2,5 procentų nuo BVP iki 2014 metų. 2013 metais mes tikimės, kad bus daugiau atsigavimo, ypač antrą metų, antrą metų pusmetį. Tai būtų labai svarbu mūsų ekonomikai ir užimtumui. Mes tikimės, kad augimas bus kiek daugiau nei 1 procentas nuo 2013 metų Aišku, tai nėra dar pakankamas augimas, taigi vyriausybė ketina įdėkti daug struktūrinių reformų ir reformų, taip pat prekių ir darbo rinkos sritise, viešo sektoriaus pirkimų srityje, mokymo švietimo srityje ir kitur. Mes tikimės per šias priemonės užsitikrinti 4 procentų augimą, palyginti su tuo, ką mes turėjome ankstesniais metais, tam, kad e, mūsų pirminis balansas būtų teigiamas kad turėtume apie 3 procentus nuo BVP. Tikimės, kad iki 5 procentų netgi galėsime pasiekti nuo 2014 metų mes norime turėti struktūriškai subalansuotą biudžetą jau nuo šių metų, nes kol kas, kol kas vis tik tai mes turime dar nedidelį deficitą. Bet mes stengiamės mokesnę naštą, didžiąją dalį jos perkelti nuo darbo rinkos ir suvartojimo į kitas rytis, ypač investicijų. Uh, Mes tikimės ilgalaikiu laikotarpiu mažinti mokesčius ir gerinti našumą tam, kad būtų galima taip pat lengviau ir verslą pradėti. Aišku, Italija šiandien yra visiškai kitokia valstybė, ji yra iš esmės pasikeitusi. Ir aš manau, kad tokie pokyčiai yra negryžtami. 2012 metais parlamentas patvirtino konstitucijos pakeitimą, uh, kad būtų galima įvesti reikalavimą dėl subalansuoto biudžeto. Tai bus veiksmingas reikalavimas. 2014 metų atitinkamas suvaržymas galios visam viešajam sektoriui, būtent laikantis ES teisinių aktų reikalavimų. Aišku, bus tam tikrų išimčių galimybė išimtinėmis aplinkybėmis, kaip yra numatyta ES teisės aktuose. Dabar mes turime atitinkamas teisės nuostatas, kurios leis įgyveninti visą mechanizmą, kuris užtikrins subalansuotą biudžetą. Ir tuos pasiekimus tikrins nepriklausoma struktūra suformuota pagal būtent šį konstitucijos pakeitimą. Be šių svarbių priemonių stabilizuoti mūsų sąskaitoms dar buvo padaryta daug labai svarbių reformų. Gaila, kad aš turiu tik tai vieną minutę, tai gal tik porą iš jų paminėsiu, kad po to jau galėtumėm pereiti prie diskusijų. Svarbiausia buvo skaidrumas, kova su korupcija. Buvo sudarytas komitetas, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą viešo administravimo sektoriuje ir bus sudaryta hm, atitinkamos nepriklausomos struktūros šiam tikslui pasiekti taip pat yra mm, visos viešos, visos administravimo sektoriaus visas darbas yra skelbiamas interneto svetainėse, yra viskas, visa informacija pateikta taip pat ir apie biudžeto panaudojimą, apie e, visą paslaugų teikimą piliečiams. Toliau e, vykdoma kova su korupcija. Vėlgi mes ėmėmės tikrai labai plačių priemonių šioje srityje, labai griežtos sankcijos yra taikomos viešo administravimo srityje, bus taikomos atitinkamai ir audito visos procedūros, tikrinami e, viešiai finansai valstybinių lygmenių, bet taip pat ir vietos ir regionų valdžios institucijos turės laikytis tų pačių biudžetinių reikalavimų, tokių pačių griežtų reikalavimų kaip ir nacionalinės struktūros. per pastarosius kelias mėnesius tikrai labai daug ko yra padaryta, e, dirbant dėl biudžeto. Mes siekėme užtikrinti privataus kapitalo e, dalyvavimo galimybės ir nuo šių metų visi mokėjimai turi būti likti per 30 arba 60 dienų išimtinėmis aplinkybėmis. Iš Visa tai vėlgi yra numatyta ES direktyvos, bet to ir šių metų kovo bus atitinkamai mūsų statymas patvirtintas šio klausimu. Toliau dėl darbo rinkos, dėl darbdavių ir darbuotojų santykių, aišku, kad turės darbdaviai ir darbuotojų organizacijos profsąjungos susėsti kartu ir geriau derinti uh, abi, e, tarpusavio poreikius. E, vyriausybė yra pasirūpinusi, kad būtų nemažai išteklių tam skirta 2 milijardai eurų pagal stabilumo įstatymą. kad būtų galima išmokėti um, tas, tos desnius atlyginimus, kuriuos reikės, aišku, mokėti dėl to, kad našumas išauks. Tai tie gal būtų uh, mano pasisakymo. Aišku, e, kitas detalės mes galėsime aptarti dabar diskusijose. Tik pabaigai noriu pasakyti, kad mes pradėjome žengti šiuo keliu labai ryštingai, ėmėmės labai rimtų priemonių. Aišku, toli gražu mes dar prie to kelio pabaigos neprieartėjome, e, bet Italijos visos institucijos, galiu jūs patikinti, tikrai labai tvirtai žengs šiuo keliu toliau. Labai ačiū už jūsų trumpą pristatymą apie tai, kas pas jūs vyksta. Apskritai šiuo metu Italijai vadovauja ekspertų, biurokratų vyriausybė ir žinome, kad šalyje kitą mėnesį vyks rinkimai. Manau, kad kai kurie jums adresuotini klausimai bus tikriausiai susijęs su jūsų šalies politinė ateitimi. Dabar e, visi kolegos žino, kaip mes dirbsime. E, klausimų ir atsakymų sesijos metu turime penkias minutės. Ir e, galite teikti klausimus. Prašyčiau kalbėti neilgiau nei minutę ar pusantros. Taigi, priminiau Jums sistemą ir e, pirmiausia suteiksiu žodį e, Žanpoliui e, Hozes. Ačiū pirmininkė. Sveikinu, ministrė, jūs atvykus į Ekon komiteto posėdį. Aš jums užduosiu naivų klausimą, kurį kelia piliečiai dėl jūsų pirminių pasisakymų dėl eurozonos. Kaip taip yra, kad per tiek nedaug laiko, kol realiai e, paskeltos priemonės dar nėra įgyvenintos, dar viskas tik tai svarstoma, kaip taip yra, kad staiga jūsų nuomonė rinkos visiškai pakeitė savo pozicijas ir dabar tiek daug metų buvo kalbama apie eurozonos griuvimą ir taip toliau, daug mėnesių apie tai kalbama ir nieko konkretaus dar nėra padaryta. E, kaip Jūs galėtumėt paaiškinti dabar tai, kad dabar vertinimai dėl eurozonos taip pasikeitė? Ypač, vat, štai jūs kalbėjote apie nuotaikas Italijoje. Ačiū, ministrė. Well, thank you. Um... Ačiū. Na, tarkim, šimtų procentų negaliu sutikti su jūsų e, prielaida, kad e, dar nieko neįvyko. Manau, kad e, iš principo reikėtų labai įdėmiai stebėti pokyčius mūsų vyriausybė eurozonoje ir apskritai atskirose šalise ir tuomet pamatytume, kad um, yra tam tikrų įgyvendinimo rezultatų, pavyzdžiui, Europos lygmenių yra susitarta dėl priežiūros mechanizmo. Europos centrinis bankas e, irgi yra įrodymas, kad yra gana aiški struktūra ar sistema, pagal kurią uh, ECB gali veikti, kad stabilizuotų rinkas. Tai yra dar vienas svarbus sprendimų prieimimo e, dalykas, e, mano nuomonė. Tai yra aiškus e, laiko grafikas sprendimams priimti. Ir Europos institucijoms dažnai tenka priimti sprendimus per gana trumpą laiką, kad rinkose būtų matyti institucijų ryštas ir sugebėjimas priimti sprendimus ir priimti juos greitai. Kas dėl atskirų šalių, galiu kalbėti aišku tik apie savo šalį ir galiu patikinti, kad šiais metais daugelis reformų, dėl kurių buvo patvirtinta teisės aktų, pradėta įgyvendinti. Ir galiu pateikti Jums pavyzdį labai e, svarbus e, galutinis pensijų reformos etapas. Yra e, patvirtintas atitinkamas teisės aktas ir vyriausybė labai kruopšiai e, užtikrina, kad e, nereikėtų priimti papildomų administracinių gyvendinimo priemonių, kad teisės aktas būtų savaime gyvendinamas. Ir sakyčiau, kad kai prasidėjo krizė, visų pirma, tai buvo pasitikėjimo krizė. Europoje apskritai pasitikėjimo Europos sugebėjimu keistis, reaguoti į krizę. Ir rinkose, visose rinkose Europoje, apskritai ir eurozonoje įvyko įvairių pokyčių reaguojant į krizės padarinius pasikeitė ir sprendimų prieimimo procesas. Tiek e, pačioje Europoje, tiek atskirose valstybėse narėse ir dabar a, e, matome, kad rinkose a, e, atsiranda pasitikėjimo europiniais a, procesais ir atskiros valstybės narės jau sugeba reaguoti į krizę. Imtis patikimų veiksmų, kurie yra gyventinami laiku. Yra e, tam tikri riboženkliai, kuriais remiantis galima įvertinti pažangą. Ir e, per pastarusius 18 mėnesių e, galima pamatyti daug tokių riboženklių, į kuriuos galima orientuotis, norint įvertinti pažangą ir pokyčius. Ačiū ministrė. Džani Pitela socialdemokratų frakcija. Klins. Ačiū. Pirminkė, sveikinu ministrą ir e, dėkoju jam už jo visada labai atvirus santykius su Europos parlamentu. Trumpa preliminari pastaba ir po to trumpas klausimas. Taigi preliminari pastaba. Italijos bankas dar kartą peržiūrėjo savo prognozes dėl e, augimo Italijoje 2013 metais ir numatė, kad e, bus e, nuosmukis. Tikėtasi, kad augimas sudarytų 2 procentus, o dabar bankas nustatė, kad tai bus tik 1 procentas. Ir E, neįmanoma įsivaizduoti subalansuotų biudžetų 2013 metais be tolesnių reformų. Taigi dabar klausimas, atsižvelgiant į aišku taupimo priemonių poveikį, turėtume nustatyti tam tikras e, korekcinių priemonių ribas, kad e, nepadarytume daugiau žalos socialiniams aspektams šalyje. Galbūt jūsų nuomonė būtų atsakingiau iš karto numatyti, kad išimtinėmis aplinkybėmis, krizės aplinkybėmis, negalime tinkamai e, užtikrinti balanso mūsų e, atskaitomybėje šiais metais. Ar jūs manote, kad toks sprendimas Berluskonio vyriausybėje buvo atsakingas? Dėl jūsų klausimų. Taip, atsakysiu į abu klausimus. Taip. Iš tikrųjų, vyriausybė tai jau padarė. 2013 m. atskaitomybės balansas nėra nominalus. Mes nekalbame apie nominalų balansą biudžete, kalbame apie struktūrinį balansą. E, esant e, tam tikrų koregavimų. 2011 m. gruodžio mėnesį pradėjome įgyvendinti korekcinės priemonės, kad būtų įgyvendintas e, subalansuotas biudžetas. Ir dabar ekonominių požiūrių padėtis yra gerokai geresnė nei tuo metu. Todėl Italijos bankas ir e, pateikė tokią prognozę e, praėjus keturiems mėnesiams po e, to sprendimo gruodžio mėnesį. Tačiau vis dėlto ekonomika netrodo taip jau labai gerai, nes yra ir kitų svarbių aspektų Italijoje. Pavyzdžiui, pas mus yra taikomas svarbus principas, kuris yra tvirtintas ir kitose šalise, kad mes laikysimės savo biudžeto tikslų, yra įgyventinti koregavimą 2011 metais ir uh, nominaliosios priemonės. Mes nominaliuosius tikslus pakeitėme struktūriniais tikslais. Ir subalansuotas biudžetas yra nulis ne e, nominaliaja prasme, o struktūrinė prasme, kad e, esant tolesniam nuosmokiui mūsų ekonomikoje, kad jis nedidintų, e, neviršytų dviejų prognozuojamų procentų. Taigi, manau, kad nėra čia ieškoti kažkokių papildomų priemonių, nes, kaip sakiau, jau Esame tai padarę anksčiau. Taip, e, tos balanso knygos atskaitomybė yra suderinta su ekonomikos ciklu. Ir kai yra struktūriškai subalansuotas biudžetas, nebelieka poreikio primesti papildomus naštus ekonomikai, kai e, laikai ir taip nelengvi. Europos institucijos, Europos komisija irgi tą patį, tą patį sakė ir tą patį sakė TVF, atsižvelgiant į nuosmukį mūsų ekonomikoje geriau cikliškai numatyti nominaliasias priemonės. Ponas Tremosa, ačiū. Pirmininkė, e, esu iš Katalonijos ir iš Barcelonos ir norėčiau pateikti Jums klausimą. Vakar vakare girdėjau, kaip ponas Monti kalbėjo apie nuodugnes reformas Italijoje ir norėčiau pasteirauti, gal trumpai galėtumėte paaiškinti, e, kurios reformos yra įgyvendinamos įsameu. Ir dar vienas klausimas. Gal e, turime omenyje pirminės reformos Italijoje, kad regionai nešvaistytų lėšų, kad surinktų papildomų lėšų, mokesčių, e, kaip yra daroma e, federacinių pagrindų Vokietijoje, pavyzdžiui. Gal tuo metu ekonomika būtų gerokai veiksmingesnė. Ačiū už Jūsų klausimą. Gal turiu dviem ligmenimis atsakyti. Visų pirma, uh, Mano nuomonė, ši vyriausybė turėjo spręsti struktūrinės e, problemas Italijoje. Labai plačia prasme, kad e, kartu nebūtų žengiama per toli. Ir nemanau, kad vyriausybė žengia per toli. Tačiau manau, kad e, būtų visai logiška sakyti, kad e, reikiamų reformų mastas yra didelis, reikia įgyvendinti nuodugnes reformas ir progresyviai jas didinti ir plėsti. Kai kuriuose srityse, kuriuose reformos jau buvo įgyvendintos, e, reikėjo imtis papildomų reformavimo priemonių. Kai reikia, e, tarkim, norint rasti naftos um, gilintis uh, po žemę vieną kilometrą. Kartais reikia dar giliau. Ir uh, metaforiškai kalbant, uh, jeigu norėtume surasti naftos, mums reikia elgtis laipsniškai etapais įgyvendinti reformas nes e, kartu reikia užtikrinti fiskalinės sistemos ir e, viešųjų ataskaitų atskaitomybės stabilumą. Italijoje yra nustatytas tam tikras pavyzdinis lygis, e, kuris turėtų leisti užtikrinti finansinį stabilumą, ypač kalbant apie sąnaudas pensijoms. Tačiau yra ir kitus ryčių, kuriuose reikia tęsti reformas e, jas labiau e, liberalizuojant ir užtikrinant didesnį Italijos ekonomikos konkurencingumą. Tai, mano nuomonė, reiškia, kad e, mums reikia dar kartą pagalvoti apie valstybės sektoriaus dydį. Turbūt su tuo yra susijęs jūsų klausimas. Manau, kad jūsų klausimas yra visų pirma susijęs su valstybės sektoriaus metmenimis ir struktūra. Tai taip pat suverenumo klausimas, klausimas susijęs su santykiais tarp centrinės vyriausybės ir vietos valdžios institucijų. Italijoje buvo paveldėtas tam tikras modelis po kai kurių kon konstitucinių reformų. Aišku, tas modelis nėra tobulas. Ir e, ministro kabinetas e, nukreipė pasiūlymą į parlamento konstitucinių reformų komitetą, kad būtų e, kitaip pasidalyjama e, valdžia įgaliojimai tarp centrinės ir vietos valdžios institucijų. Tai apriepia infrastruktūros, aplinkos ir kitus dalykus. Kitų kampų žiūrint, regionams e, suteikiant įgaliojimus konstitucinėmis reformomis tam tikrose srityse. 2011 m. gruodžio mėnesį buvo patvirtintos tam tikros priemonės, kurių tikslas buvo reformuoti mokestį išgyvenamasias patalpas ar nekilnojamojo turto mokestį. Tai turėjo būti bendras jungtinis mokestis. Um, ir um, jo, dalis, jo dalį turėtų rinkti centrinė vyriausybė, o kitą dalį um, vietos valdžios institucijos. Ir vietos valdžios institucijoms tai buvo vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių. Ir manau, tai yra svarbus aspektas bet reikia nuveikti dar daugiau atliekant konstitucinės reformas. Dabar žodį suteiksiu e, Filipui Lambertsui iš Žaliųjų frakcijos. Sveikas atvykęs, ministre. Tikrai labai gerai, kad esat grili, negrilu. Tad sveikas atvykęs į Briuselį. Šiaip jau jūsų virži, viršininkas vienas iš kalbingiausių čia Europos taryboje. Prisiminkim tokius ministrus kaip e, Junkerį, e, iškalbingą kalbėtoją. Jis kaip tik kalbėjo apie šiaip jau politikos priemonių derinį, kurio ėmėsi visos valstybės narės krizės sąlygomis. Tačiau buvo pasakyta, kad ne, nėra tikra, ar tai iš tikrųjų teisinga buvo taikyti. Makroekonominių požiūrių tai davė neigiamų rezultatų, Prancūzija turiu galvoje, Italija, kai kurias kitas šalis, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes šiaip jau mus veikia asimetriniai vadinamieji šokai, tad ar jūs manot, kad reikėtų ir asimetriškų korekcijų taikyti, ar reikėtų taikyti daugiau simetrinių korekcijų mechanizmą? Turiu galvoje, kad perteklių turinčios valstybės turėtų kažką daryti. Aš kreipiuosi į jūs ne vien kaip į Italijos ekonomikos ministrą, bet kartu kaip ir į Ekofino narį, Ekofino tarybos narį. Ačiū. Atsakymas. Dabar štai kaip galėčiau pasakyti. Kai patiri sunkumus ir, ir tada vienas dalykas ir kai, kaip, kaip įsivaizduoji būsim, ate, ateityje būsimą sąrangą. Dabar visi tie, kurie šiaip jau gilinomės bent šiek tiek į ekonomiką, tai puikiai žinom, kad tam tikros korekcijos per trumpą laiką gali duoti ir neigiamų rezultatų per trumpalaikį politikų ciklą. O makroekonomika ir buvo sukurta tam, kad savotiškai absorbuotų, sušvelnintų vadinama, vadinamosius šokus. Tad taip priimta tam tikrų fiskalinių korekcijų, e, kurių. Bet, bet kita vertus, per trumpą laiką tai neduos teigiamų rezultatų. Tačiau, kai jūs sakot, kad dabar iš tikrųjų išgyvenam pasitikėjimo krizę, tai prisiminkim, kas buvo prieš kelis mėnesius turiu galvoj, tas, pas, tas, ta problema buvo labai rimta tam tikrose šalyse. Ir tokiu būdu tada pasirinkimo laisvė iš tikrųjų labai jau buvo suvaržyta. Taip, kai kuriuose šalyse klausimas būtų toks, ar rinka ir toliau pirk, sakykime, mano valstybės obligacijas. Ir tada nusistatai prioritetą. Mano manimu, kad iš tikrųjų reikėjo, buvo neišvengiami tam tikri labai griežti e, finan, tam tikros finansinės korekcijos, jos buvo neišvengiamus. Bet ar dabar galima įsivaizduoti ateitį be jūsų paminėto mechanizmo, tam, kad būtų galima absorbuoti, sušvelninti šitą šoką, taikant simetrinės ar nesimetrinės, asimetriškas e, korekcijos priemonės, tai aš manyčiau, dabar e, e, iš to, ką matėm per e, diskusijas ir čia parlamente, tai čia iš tikrųjų stengiamasi kalbėti apie tai, kad reikėtų pakloti geresnius Europos pagrindus, kuriais būtų galima kažkaip atsakyti į šoką. Bet tai yra procesas te, vykstantis procesas, kuris yra kelių pakopų. Reikia pradėti nuo pagrindų. O vieni tokių pagrindų tai taip, tam, tam tikros fiskalinės priemonės, bet kita vertus reikia užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos vienodai visiems Tad manyčiau, dėja, taip mes tikrai patiriam tokią didelę krizę ir nedaug ne labai ką turim pasirinkti, nes juk Europos tie tokie tvirti pagrindai vis dėlto nėra pakloti pagrindai, kurių, kuriais galėtume kažkaip atsakyti į spaudimą, į šoką. Ir tikimės, kad per ateinančius keliarius metus mes iš tikrųjų galėsim įdėkti tuos reikiamus pokyčius. Ačiū dabar Mario Maulo, Mauro, Italija, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū už pasisakymą. Jums leidus pateiksiu vieną klausimą. Turiu galvoje bendrą e, Italijos padėtį. Vienas rodiklių, e, kur, būtent e, kurių, kuriais vadovavosi technokratinė e, Italijos vyriausybė, būtent kai buvo susitinkama, susitinkama su Europos komisija ir į ką buvo atkreipusi Europos komisija, turiu galvoje Europ... Turiu galvoje CDS rinkas. Tad po 13 mėnesių dabar jau kai kas pasikeitė, turiu ypač galvoje finansų rinkas. Ir ar yra ryšys tarp tų pokyčių ir jūsų paties paminėtų reformų? Tad ar yra ryšys tarp Italijos veiklos ir kartu, kartu su tuo susijęs šalies apskritai politinis stabilumas ir politinis patikimumas? Atsakymas. Taip, iš, be jokių abejonių nemažai dalykų pasikeitė. Dabar palygint su sunkesniais laikais, tai dabar jau rodikliai e, jau tokie panašesni negu tie kredito įsipareigojimų nevykdymo e, skolos instrumentai, tačiau jau įvyko nemažai pagerėjimo ir kartu apskritai rinkose pastebimas didesnis pasitikėjimas, turiu galvoje ne vien Euro Italiją, bet ir visą Europą. Suprantama, dėl to čia reiškiama įvairių nuomonių, antai centrinis bankas laikosi vienos nuomonės. Tačiau e, apibendrinant visą tai akivaizdu, kad Europos centrinis bankas atliko labai svarbu vaidmenį tiesiog ieškodamas kelio išeities iš eurozonos krizės. Turiu galvoje to banko priimtus mechanizmus. Tai suprantama, tai yra mūsų bendros visos strategijos dalis, nes pats Europos centrinis bankas nubrėžė tam tikrus e, mechanizmus, kurių dėgymas susijęs su tam tikrom sąlygom. Ir tikslas viso to pasiekti tokį rezultatą, kad e, visos valstybės narės ir institucijos ir toliau tada atliktų reikiamus veiksmus. O dabar vertinant atskirai priemonės, ar čia kalbėtume apie nacionalinės, ar eurozonos priemonės, ar centrinio banko taikomas priemonės, tai atskirų pavienių tų priemonių nepakanka tam, kad stabilizuotume rinkas. Tačiau kita vertus, kiekviena tų priemonių e, yra svarbi savaime e, visumoje ir priešingai būtų sunku stabilizuoti rinką atskirai izoliuotoje vienoje šalyje, nes su tuo visa susiję vadinamoji sisteminė rizika. E, čia tiesiog kalbam apie lūkesčius ar lūkesčių nepasiteisinimą, tačiau kalbam apie ir kartu sisteminę riziką kurie kyla, kiltų tokiu atveju, jeigu rinkos, sakykime, žlugtų. O, o kitas labai svarbus dalykas - turėti tvirtą, patikimą politiką, dėkti tokią politiką ir kartu centriniui bankui imtis tinkamų veiksmų. Bet tam iš tikrųjų tikrai e, reikia, kad veiksmai būtų patikimi ir, ir tokie matomi. Tad mes kalbam apie visų tų tokių priemonių veiksmų derinį. Ir šiuo atveju yra labai svarbu toliau stabilizuoti mokesčių sistemą ir kartu, turiu galvoje čia Italiją, ir kartu tą reikėtų daryti visose eurozonos šalyse, padedant komisijai ir centriniam bankui. Pone Liulink. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė. Taip, čia jau ne pirmas kartas, kai e, Eurogrup, Eurozonos ministras pas mus kalba ir kalba apie, apie e, apie būtent drausmės politiką. Mūsų antai šalies ministras apie tai kartojo ne kartą čia, turėdamas pirmiausia galvoje labiausia įsiskolinusias valstybės narės. Maničiau, svarbiausias dalykas yra toks, ar toji griežta politika iš tikrųjų duoda tam tikrų rezultatų Antai Bel, Belgijos kolega tarsi su, minėjo priešingą dalyką. Tai buvo paminėta, kad tai, tos priemonės tarsi varžo, e, duoda priešingą rezultatą. Tačiau nepamirškim Portugalijos ir Graikijos, sakykim. Ar galima manyti, kad būtent visa tai, ko įmėmasi, duoda teigiamų rezultatų. O kita vertus, kai kas mano, kad būtent to, tokios griežtos disciplinos laikymasis e, sukelia tam tikrų ir neigiamų padarinių. Tad kuo reikėtų tikėti? Kas teisūs? Kokia jūsų nuomonė? Nes dabar taip čia kalbam e, apie e, tam tikrą sunkų laikotarpį, gana ilgą laikotarpį čia viena vertus e, Eurogrupės, Eurozonos pirmininkas e, skundžiasi dėl tos griežtos politikos e, neigiamais rezultatais, bet kita vertus jis kartu mini, kad reikia sumažinti valstybių skolas. Atsakymas. Labai ačiū. Fiskalinis stabilizavimas tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Ir aš jau anksčiau paminėjau, kad šiuo požiūriu e, įvyko e, tam tikras pokytis Italijoje, tačiau valstybių narių manevravimo laisvė nėra vienoda. Mano paties šalis neturėjo didelio pasirinkimo šitą prasme. Kodėl? Todėl, kad neįmanoma sie, turėti patikimą augimo strategiją, nestabilizuojant finansinių rinkų nes prie tokių priešingų atveju mes kalbėtume, e, tokiu atveju mes tarsi kalbėtume apie namo statybą e, smė, iš smėlio. Tad pirmiausia, ko reikėjo imtis, tai atkurti pas, rinkų pasitikėjimą Italijoje. Italijoje, įsiskolinusioje Italijoje, toks buvo, e, tad taip, pirmas prioritetas buvo padaryti Italiją stabilę ir patikimą E, besiskolinančią valstybę. Tad mes ir ėmėmės e, stabilizavimo, tačiau e, tai buvo ne vien tai, mes kartu ėmėmės ryštingai, greitai, būtent sta, greito stabilizavimo, o 2013 mes patys ir tarptautinė bendryje vertina ir vertino, kaip tuos metus, kai, kai Italija šiaip jau turėtų pasiekti tam tikrų rezultatų, kad jie vėl imtų pasitikėti rinkos. Bet tai nereiškia, kad ta drausmės laikymosi, griežtos drausmės laikymosi politika dar nesibaigė. Junkeris kalbėjo apie Europos požiūrio mm, į augimą būtinumą. Turbūt jūs, jūsų daugelis primen, prisimenat, kad Europos vadovų taryba susirinkusi birželį kalbėjo e, apie, ne vien apie griežtos politikos laikymasi, kaip e, išeiti iš krizės, bet jau tada kartu buvo kalbama ir apie uh, investicijas, Europos lygio investicijas, kartu į tą procesą įtraukiant ir Europos centrinį banką. Tad tie du procesai vyksta kartu, vyko ir vyksta kartu. Deja, šiandien stabilizavimo paktas, bent jau Italijoje, kai kuriuose kitose šalyse, irgi tai yra tas paktas vertinamas kaip viso šito proceso e, neatsiejama dalis. Sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima saugiai, kaip būtų galima at, atskirai kažkaip užtikrinti augimą. Ta, to turėtų siekti valstybės narės kartu. Venuto ministro, parlerò in inglese però. In the past couple... Pane Kleva, Pastaraisiais mėnesiais studijos e, teigia, kad dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo jūs prarandate apie trilijoną eurų kasmet viešo sektoriaus lėšų. Tai iš tikrųjų skandalingios netektis, ypač šiandien kalba apie tokią biudžetinę situaciją ir tokį taupimą. Ir tai kelia pavojų ES socialiniam modeliui ir kokybiškam viešojo sektoriaus paslaugų teikimui. Tai taip pat yra grėsmė. Uh, Um, bendrai, bendra rinko, bendros rinkos veikimą Europos Sąjungai ir um, valstybės narės deficito lygis tokiu um, krizės momentu. Aišku, tie klausimai turėtų būti mūsų darbo tvarkės aukščiausiuose punktuose ir aišku, kad mokesčių vengimas ir sukčiavimas mokesčių srityje tai daro. Mm, um, didžiulį poveikį ir, aišku, augimas tada e, nebus užtikrintas. Aš esu pranešėja šiais lausmais parlamente ir aš rengiu pranešimą dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo e, kad komisija suteltų dėmesį į tai, tai, kad būtų bendra e, nuosekli ES mokesčių strategija. Aš tikiuosi, kad tai tikrai uh, leistų bent 50 procentų sumažinti mokesčio atotrukį iki 2020 metų ES ir taip pat įvertinus um, vertinimus dėl Italijos, kur šešilinė ekonomika yra didžiausia, bent 27 procentai nuo mokesčių um, praradamų pajamų būtent yra šioje srityje per prarastas um, pajamas iš šešėlės ekonomikos. Aš noriu paklausti, kokie yra jūsų tikslai dėl uh, to klausimo, ar, aš suprantu, kad pastarosius kelis mėnesius Italijoje daug kalbama šio klausimu, tai noriu išgirsti jūsų poziciją, bet taip pat ir dėl mano kreipimosi į valstybės narės, taip pat ir Italiją, kad būtų galima mm, sutelkti dėmesį į mokesčių vengimą ir kovą su mokesniu sukčiavimu europiniu lygmeniu. Ką jūs apie tai galvojate? Ačiū. mokesčių e, sukčiavimas yra labai rimta problema Italijoje taip pat. Italijoje šis lygis yra gerokai didesnis nei vidutinis. Labai svarbu, kad ši uh, vyriausybė iš tikrųjų labai didžiulį dėmesį sutelkė į šį klausimą nuo pat pradžių kad būtų galima užtikrinti fiskalinę stabilizaciją. Aišku, visų pirma, reikia spręsti mokesčių vengimo problemą. Aišku, visų pirma, mažėja valstybės pajamos, bet lygiai taip pat yra ir sažiningumo klausimas sėtinas, teisingumo klausimas sėtinas su tuo, ir vyriausybė tuomet neturi pakankamai pinigų sumokėti už įvairias socialinės programas. Taigi yra dvi pusės šio klausimo. Dažnai žmonės apie tai nekalba būtent, kad nėra tuomet vienodų veikimo sąlygų visiems verslininkams, visoms, visiems subjektams, jeigu yra toks reiškinys. Kartais yra galvojama, kad tai yra naudinga, todėl ekonominė socialinė sistema, kuri negali veikti mokesčių vengimo e, problemos, aišku, yra trapi. Ir mes ėmėmės labai daug priemonių, kad galėtumėm sustiprinti mūsų mokesčių administravimo e, struktūrų kompetencijas tam, kad jie galėtų atsekti visus sandorius, visą turtą finansinį, kurį turi mūsų piliečiai. Aišku, kad būtina pakeisti ir piliečių mentalitetą, bet lygiai taip pat ir mokesčių inspekcijų mentalitetą dabar, kai jie turi daug didesnius pajėgumus kovoti su šia reiškiniu. Aišku, reikia keisti mūsų požiūrį į mokesčių vengimą. Aišku, kol kas kalbame tik tai apie pirmuosius e, programos taikymo metus, e, tai labai sudėtinga yra kol kas vertinti e, mūsų pastangų kovoti su mokesčių vengimu rezultatus, bet turint omenyje, kad gyvename ekonominių sunkmečių, mentaliteto keitimas tiek iš visų sistemų, administracijų pusės, tiek iš piliečių pusės yra labai svarbus. Ir aš manau, kad kadangi jei skaitote itališkai, tai paskaitę mūsų laikrašius pamatysite, kad labai yra daug visuomenės palaikymo, mm, kad būtų tikrai ir toliau kovojama su mokesčių vengimu ir slėpimu. Tikrai yra didžiuliai pasikeitimai, aišku, kai net jeigu jie yra ir dėl gerų priežasčių daromi, aišku, viską labai svarbu paaiškinti tinkamai, kad nebūtų sukurta didelė baimė visuomenės akise. Ačiū, taip, labai svarbu, aišku, kad labai rimtai viskas būtų daroma. Vat, pavyzdžiui, toks jūsų e, žingsnis, kaip buvusio ministro pirmininko um, pasodinimas į kalėjimą už mokesčių slėpimą, aišku, tai yra labai svarbus dalykas. Kutaš iš Rumunijos. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Jūsų m, mm, savo kalbą sudėlioti tai tarsi dvi dalis - Europą ir Italiją. Tai ir aš norėčiau užduoti du klausimus. Vieną dėl Europos, vieną dėl Italijos. Dėl Europos, kaip jūs girdėjote, aš esu iš Rumunijos šalies, kuri vis dar nėra eurozonoje, jūs esate iš Italijos, kuri yra eurozonos valstybė, taigi noriu paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl to, tos naujos e, nuomonės, kuri formuosi dėl, dėl, dėl to naujo principo, dėl dviejų greičių Europos. Tarsi, kad būtų du atskiri parlamentai, vienas eurozonai, kitas ne eurozonos valstybėms, e, kad vienur būtų kalbama apie ES bankus e, ir ten galbūt eurozonos valstybės turėtų daugiau teisų tokiuose diskusijose nei kitos valstybės. Nors jau šiomis dienomis aišku, kad tie bankai dirba visur, visoje Europos Sąjungoje. Rumunija 90 procentų rinkos yra eurozonos bankų rankose. Tai aš norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie tas tokias nuotaikas, tokius jausmus ir apie tokią ateitį, ar reikėtų toliau žengti link tokios ateities. Antras mano klausimas dėl Italijos. Noriu pasiteirauti jūsų, jūs kalbėjote apie priemonės kovoti su korupcija, užtikrinti daugiau skaidrumo, skatinti investicijas. E, štai man įdomu e, daug ko esu girdėjęs apie naują mokestį, kurį jūsų vyriausybė pritaiko uh, postami nušipelį proprie nekilnojamam turtui. Tai aš noriu paklausti, kokia reakcija dėl šio naujo mokesčio, kaip jis buvo sutiktas, nes buvo daug diskusijų dėl progresyvaus taikymo. Aš taip suprantu, kol kas šis mokestis yra taikomas vienodu tarifu visiems. Tai aš norėčiau paklausti, ar jūs galvojate, kad šį mokestį būtų galima tobulinti įvertinus, kad jūsų vyriausybė tą mokestį pritaikė. Ačiū. Ačiū. Dėl dviejų greičių Europos. Pirmiausia, kadangi labai tikiu Europą ir eurų, viliuosi, kad šis klausimas išspręs savaime ir tikiuosi, kad greitai pamiršime apie krizę. Įgyvendinsime valdysenos e, reformas, krizių prevencijos mechanizmą, kas jau yra daroma eurozonoje. Ir tikimės, kad Europa ir eurozona bus vienas ir tas pats, gal su viena kitokia išimtimi ir tikrai labai tikiu Europą ir eurų. O kol kas, manau, turime labai gerbti vieni kitų laisvę ir ne Europos valstybių laisvę. Reikia užtikrinti, kad sprendimai priimami dėl eurozonos nekeltų pavojaus tokiai laisvei. Žinoma, turiu omenyje laisvę pagal tą bendrąją europinę sistemą. Ir kartu turime užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į ne eurozonos narių poreikius bei interesus kad būtų galima priimti bendrus sprendimus krizės sąlygomis tinkamu laiku. Taigi, manau, kad tų dviejų aspektų balansas, kol laukiame rezultatų, yra labai e, svarbus mums visiems. Turime užtikrinti tokią pusiausverą. Tai, aišku, labai sunku padaryti. Ir manau, kad e, Europos institucijų atskirimas, suskaldimas nėra tinkamas sprendimas. Turime užtikrinti ES vientisumą ir kartu kažkaip e, garantuoti tą mano minėtą laisvę ir e, kartu suteikti galimybę priimti bendrus sprendimus, kuriuos kartais tenka priimti labai skubiai dėl Italijos ir turto mokesčio. Šio turto mokesčio esmė buvo apriepti bet kokį nekilnojamą į turtą. Anksčiau pagal Italijos teisės aktus buvo taikomos įvairios sistemos dėl pirmo jūsų būsto apmokestinimo. Po to buvo nuspręsta, kad mokestis turėtų apriepti visas gyvenamasias patalpas, visą nekelnojamą į turtą. E, tik tai e, tam tikros e, konkrečios sąlygos buvo taikomos pirmajam būstui. Italijoje labai daug namų ūkių turi nekilnojamojo turto. 80 procentų Italijos piliečių turi bent vieną namą, bent vieną nekilnojamo turto objektą. Taigi tai mokestis, kuris yra aktualus didžiai daugumai. Ir turime pripažinti, kad mokesčiai niekuomet e, nėra nieko e, laukiami ir niekas palankiai jų nevertina. Tačiau bet kuriuo atveju reikėtų palyginti su kitomis šalimis daugelioje šalių nekilnojamo turto mokestis apriepia visus, bet kokius nekilnojamo turto objektus. Italijoje irgi vyko diskusijų dėl to, kaip nekilnojamojo turto mokestis turėtų būti taikomas. Nenoriu dabar, aišku, kartoti tos diskusijos proporcingumo ar neproporcingumo klausimas. Apskritai, proporcingumo principas yra geras principas. Vėlgi, jeigu pažvelgtume į kitas valstybės, tas palyginimas nebūtų akivaizdus, nes paprastai nekilnojamojo turto mokestis, kaip jau sakiau anksčiau atsakydamas į klausimą, yra um, įplaukų šaltinis vietos valdžios institucijoms Ir taikyti proporcingumo principą tokiu atveju nėra labai paprasta. Nėra labai paprasta užtikrinti tą proporcingumą, nes e, tas mokestis yra vienas iš pagrindinių įplaukų šaltinių vietos valdžios institucijoms. Be to, labai dažnai nekilnojamo turto e, savininkai nėra e, fiziniai asmenys. Dažnai nekilnojamasis turtas priklauso įmonėms. Tuomet situacija yra dar, dar sudėtingesnė. Ačiū, aš norėčiau taip pat Jums e, pateikti klausimą gimtoje kalba. E, e, esu Vokietijos atstovas, Alde frakcijos narys. Taigi kalbėsiu vokiškai. Anksčiau um, Ministras pirmininkas sakė, kad e, laimėjus e, rinkimus bus e, įvairių pokyčių, kad bus iš naujo dermasi, pavyzdžiui, dėl fiskalinio paketo, nes tai būtų palankesnis sprendimas Italijos vystimuisi. Vadinasi, kad stabilumo ir augimo pakto sąlygos nėra jų nėra paisoma, jas nėra žiūrima rimtai, bet galbūt tai yra tiesiog ta tokia priešrinkiminė taktika, kaip jums atrodo. Antra, dėl euro santykio su kitomis pasaulio valiutomis. Šiuo metu matome gana nepalankę situaciją. Japonijos vyriausybė tyčia skatina jenos augimą ir panašių dalykų. Matome ir kitur pasaulyje, mm, stengiantis padidinti konkurencingumą atitinkamuose regionuose. Ką Jūs apie tai manote? Euro ir dolerio kritinis santykis, koks galėtų būti, kad galėtume užtikrinti euro stabilumą? Pirminkė, kaip jūs pats ir sakėt, esame ekspertų, biurokratų vyriausybė. Taigi nelabai kaip sekasi mums e, diskutuoti. Jeigu pažvelgtume į partijų rinkiminės platformas, Na, partijos dabar pradeda konkuruoti tarpusavėje ruoždamosi rinkimams ir nežinau, ar tai yra taktinis aspektas ar ne, bet norėčiau Jums priminti tai, kad Italija ir Italijos parlamentas, tai yra visos partijos, kurios rėmė e, pono Monti vyriausybę, ne tik e, patvirtino fiskalinį paketą, bet netgi labai rimtai jį žiūri. Esame iš tų šalių, kurios e, pirmos, iš to nedaugelio šalių, kurios e, pirmos e, patvirtino savo konstituciją ir kaip minėjau, tai yra labai svarbu, kalbant apie fiskalinę e, drausmę ir reikalavimus turėti subalansuotą biudžetą. E, jau kalbėjau apie sprendimus e, patvirtintus 2011 m. gruodžio mėnesį. Tas turėtų būti daroma kasmet. Ir kalbant apie tai, manau, galėčiau Jūs patikinti, kad e, Italijoje fiskalinė drausmė ir e, subalansuotas biudžetas yra neatsiema konstitucinių reformų dalis ir dauguma, didžioji dauguma rėmė tas reformas bet dabar jau tie dalykai yra taip pat ir Italijos konstitucijos dalis. Todėl e, pakeisti tokią sistemą būtų itin sudėtinga. Tam reikėtų daugumos, e, kurią būtų labai sunku užsitikrinti. Dėl konkurencijų devalvavimo, kurį minėjote, na, Italija, aišku, yra Europos dalis ir mes labai prieštaraujame tam, kad um, valiutų uh, kursai būtų naudojami kaip um, prekybos priemonė. Nenorėtume uh, kištis e, dėl prekybos e, sumetimų į valiutų keitimo e, rinkas ir jų veikimą. Manau, kad atsižvelgdami į jūsų šalies Vokietijos patirtį, žinote, kad jūsų šalis kaip eksportuotoja pasaulio rinkoje užima labai stabilę padėtį ir neišnaudoja netinkamai valiutų keitimo uh, E, kurso kaip priemonės, nes jūsų e, ekonomika yra konkurencinga, nepaisant to, kad turite labai stiprią valiutą. Taip, jeigu norėtumėte devalvavus valiutą padidinti konkurencingumą, būtų galima tai gyvendinti e, trumpalaikiu laikotarpiu, bet uh, ilgalaikių laikotarpių, tai nebūtų labai mm, tikslinga. Ypač e, į eksportą orientuojančių, besiorientuojančios įmonės e, nuo to kenčia, sakyčiau. Ir Europos padėtis, tai yra pozicija ir Italijos pozicija yra vis dėlto sakyti, kad kai kurios e, taktikos neatitinka Europos politikos. Ponas Epink, ačiū pirminkė. Na, dauguma vyriausybių e, visų pirma nori padidinti mokesčius ir e, pernai buvo kalbama apie tokį procesą kaip apie blogą konsolidavimą. E, reikia gero konsolidavimo, kai mokesčiai būtų mažesni kad būtų mažinamos vyriausybių išlaidos. E, apžvalgininkai, e, kurie galime pripažinti dažnai yra teisūs, e, rašo apie tai, kad norima imtis priemonių, kurios makroekonominių požiūrių būtų visiškai nereikšmingos. Ką Jūs manote apie tokius pono Minchal ir kitų apžvalgininkų e, pasakymus? Kokių e, struktūrinio reformų reikėtų šiuo atveju? Ačiū. Aš gal labiau remsiuos e, faktais nei nuomonėmis. Esu tikras, kad mano nuomonė yra teisi, jog trumpalaikiu laikotarpiu tarpiu mūsų vyriausybei e, teks e, konsoliduoti mūsų valstybės sąskaitas ir tą reikės padaryti per e, gana ribotą laiką ir reikės imtis su apmokestinimu susijusių priemonių, daugiau nei to patys norėtume. Bet tai nereiškia, kad mes netikime kitomis priemonėmis. Ir jau anksčiau sakiau, kad vienas iš svarbių dalykų būtų sumažinti valstybės sektorių, kad būtų galima sumažinti mokesčius. Italijoje dabar galioja ta subalansuoto biudžeto prielaida pagal mūsų konstituciją. Ir dėl subalansuoto biudžeto uh, apribojimų, norint užtikrinti subalansuotą biudžetą, reikės imtis tam tikrų konkrečių reformų. Mes e, nepamiršome dar mūsų ankstesnės patirties, mažinant e, valstybės sektoriaus išlaidas ir e, įgyvendinant kitas panašias programas. Ir Manau, kad ir mano nuomonė, ir mūsų valdžios institucijos nuomonė yra e, ta, kad reikėtų mažinti e, mokesčius. Tačiau jeigu mokesčius tektų didinti, tą reikėtų daryti protingai, didinant vartojimo srityje apmokestinimą ir imantis kitų protingų apmokestinimo priemonių. E, nes, e, kaip jau minėta, reikės iš esmės peržiūrėti vyriausybės e, išlaidas. E, tas procesas jau prasidėjo ir kita vyriausybė turės jį tęsti. Aišku, reikės turbūt priimti ir sudėtingus sprendimus didinti mokesčius, bet kartu reikės priimti ir paprastesnius sprendimus, mažinti valstybės sektorių, valstybės sektoriaus darbuotojų teisės Ir tam reikia labai aiškių politinių rekomendacijų, gairių, kaip tą padaryti. Pirminko Dragė komentaras dėl krypties, kurios turėtume laikytis ateityje, dėl vyriausybės išlaidų mažinimo ir taip toliau. Na, laikomasi kitokio požiūrio ir viskas priklauso nuo socialinių aspektų jūsų šalyje. Mano šalyje manau, kad didžioji dauguma visuomenės nuomonė yra ta, kad reikėtų mažinti mokesčius. Ir kartu reikėtų mažinti valstybės sektoriaus išlaidas. Kalbant pono Mančiau nuomonę Taip, e, gerbiu ją, e, atstovaujate e, tarptautiniai institucijai, bet pagal EBPO, kur yra kita institucija, reikėtų įgyvendinti tokias reformas, apie kurias kalbėjome. Uh, Ačiū. E, dabar e, dar viena mūsų kolegė norėjo pateikti klausimą, tačiau ji šiuo metu e, dalyvauja kito komiteto posėdėje, todėl negalės pateikti savo klausimų ir steiksiu žodį kitam kolegai. Dar tokį klausimą pateiksiu išplaukiant iš to, kas buvo pasakyta. Ponas Klins kurį aš labai gerbiu ir vertinu, visas mūsų komitetas jį gerbė. Jis turbūt buvo uh, neteisus, kadangi rėmėsi neteisinga informacija. Dabar aš paskaitysiu, pacituosiu, kaip sako vienas parlamento narys. Aš nenoriu kad būtų vėl persiderama dėl sutarčių, kurios buvo sudarytos per pastaruosius metus pono Berzanio čia citata. Mes turėtume e, vertinti e, galimas augimo, e, augimo politiką, pagal kurią tikrai drausmės, griežta drausmės politika būtų derinama su užimtumo didinimu. Tad, tad ponas Berzani norėtų, kad taikant šitą politiką daugiau dėmesio vis dėlto būtų skiriama augimui, darbo vietų augimui. Labai ačiū, kad dar patikslinot, paaiškinot. Ar būtų daugiau norinčių kalbėti? Žanas Polis. Labai trumpai. Aš labai įdėmiai klausiausi jūsų nuo pat pasisakymo pradžios, klausiausi, ką jūs kalbėjote apie reformą, apie fiskalinę politiką, apie priemonės, kurių reikėtų imtis. Tai mano klausimas toks, ką reiškia technokratų vyriausybė? Klausimas svarb, e, sudėtingas, bet e, vienaip ar kitaip pasistengsiu atsakyti. Galbūt skirtumas tarp technokratų vyriausybės ir normalios vyriausybės tai, kad mes nesusiję su parlamento tam tikra partija. Mes esame arčiau daugiau partijos, kuri būtų susijusi su pilietinė e, visuomenė ir kuri laikytųsi tam tikros politikos. Aš nežinau, ko jūs siekiat šituo klausimu, tačiau technokratų vyriausybė yra tokia. Šiaip šiuo mūsų atveju e, ne vienas mūsų vyriausybės narys nėra jokios politinės partijos, e, parlamento politinės partijos narys. Bet šitokia vyriausybė vis dėlto veikia, dirba, kadangi e, ją remia parlamento politikai. Tad galima tai įvardyti kartu ir technokratų bei parlamento politikų bendradarbiavimu. Aš tikiuosi, būsiu atsakęs į jūsų klausimą. Šiaip tas klausimas tikrai svarbus tiek politinė, tiek filosofinė prasme. Pirmininkas, labai ačiū. Pone ministrė Grilį, tikrai buvo labai malonu, kad paskyrėt šiek tiek laiko mums. Žinau, kad jūs dabar turėsit prisijungti e, prie kitų ES valstybių kolegų, turėsit dalyvauti Eurozonos e, posėdėje. Tad dar kartą labai ačiū. cause du temps. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, vous avez un festival de. Mėly kolegos, šiandien pirmininkai mm, labai keičiasi. Na, vieni gal vertesni, gal kiti netokie, bet pereikime toliau prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra uh, biudžeto įvykdymo patvirtinimas dėl EBI E, Europos vertybinių popierių rinkų institucijų EVPRI, Europos draudimo profesinių pensijų institucijos EDPPI. Ir čia Werner Langel pristatysiu tos tris pranešimus. E, Na, gal iš tikrųjų sakyčiau, kad čia tie, kas išmintingiausiai sėdi prezidime. Noriu pasveikinti kolegas ėmusis e, vis tik tai susirinkus, nežiūrint transporto problemų, e, mes kalbame apie nuomonės, ne mm, pranešimus, kadangi biudžeto komitetas yra pagrindinis komitetas. Sausio 10 dieną e, Europos audito rūmų ataskaitoje dėl šių trijų institucijų, Europos bankininkysės institucijos, Europos vertybinių popierių rinkų institucijos ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Buvo surenkti klausimai su atitinkamais kompetitingais asmenimis, buvo suformuotos pozicijos dėl tų klausimų, kurias teisingai išryškino Europos auditorumai. Kaip žinote, šios trys institucijos sustiprino savo veiklą 2010 metais. Buvo mm, pirmieji pasiūlymai dėl jų įkūrimo 2011 metai realiai buvo pirmieji tikro šių institucijų darbo metai. Reikia pasakyti, kad tai nėra nepriklausomos institucijos, tai yra bendryjų institucijos ir valstybių narių institucijos. Iš kas sąlygoja mm, pirmą problemą, tai yra finansavimo užtikrinimą. Nes 60-40 padalymas, tai yra 60 procentų iš valstybių narių, 40 iš ES biudžeto, yra numatyta visoms trims institucijoms. O tai kelia labai rimtų administracinių problemų, su kuriomis labai sunku um, dirbti šioms institucijoms. Be to ir nacionalinio audito institucijų nuomonė um, yra labai svarbi dėl šių institucijų, dėl to, kaip jos leidžia tos pinigus. Tai e, nacionalinės audito institucijos vertina šių institucijų darbą greta Europos audito rūmų. Ir e, aišku, ypač didžiosios valstybės naudoja finansavimą kaip įtakos priemonę. Tad labai svarbus yra auto, šių institucijų autonomiškumo, savarankiškumo klausimas, kuris parla, Europos parlamentui įtin rūpi. Ir žinoma, reikia sieti tai su finansavimo problemomis, ypač dėl esmus, Europos vertybinių popierių rinkų institucijos arba EVPRI. Reikia pasakyti, kad aišku yra ir tam tikrų neiškumų dėl šių institucijų darbo organizavimo ir valys, kai kurios valstybės narės tos klausimus kelia jau e, gan seniai. Iš tikrųjų yra e, keista net kaip e, kaip lengva buvo susitarti dėl bankinės sąjungos, net neturint juridinio pagrindo. Mane tikrai stebina tie pasiekimai. Taigi, turime klausimų dėl šių trijų institucijų ir priežas tarnybų klausimų rezultatus biudžeto komitetas, kaip aš jau sakiau, rengia biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimus ir ten siūloma perteklinės lėšas išspręsti išspręsti tris pagrindinės problemas dėl perteklinio finansavimo, dėl 60-40 procentų padalymo ir dėl fiksuoto personalo. Aš atitinkamai parengiau nuomonės nuo mūsų komiteto. Mes turime tik išsakyti nuomonę dėl šių trijų institucijų. Dabar kalbant apie ataskaitų patikimumą, analizė mm, davė tokį rezultatą, kad kalbant apie sąskaitų patikimumą, viskas yra padaryta taip, kaip yra reikalama, tai viskas yra natūralu. Ir kalbant apie dabar apie auditą ir analizę, Dėl Europos bankininkysės institucijos reikia pasakyti, kad tik tai dalis numatytų lėšų buvo panaudota, aišku, buvo tam tikrų problemų dėl planavimo ir biudžeto plano įgyvendinimo kai kurie tikslai nebuvo pasiekti. Mes suprantame, aišku, kad nebuvo lengva tą darbą atlikti, kadangi visos institucijos pradėjo nuo nulio. Tai yra e, eina kalba apie 53 tūkstančius darbuotojų, tai yra 27 valstybių narių priežos institucijų visas korpusas. Ir aišku, kad valstybės narės nelabai džiaugiasi visu tuo, ką joms reikia padaryti, reikia atitinkamus finansinius metodus įgyveninti. Aišku, kad ABI darbe išiškinti tam tikri tokie trūkumai, silpnosios vietos. Tai buvo padaryta dar prieš paskiriant lėšas. Ir aišku, kad tokių silpnųjų vietų reikia vengti ateityje. Dabar kalbant apie Europos vertybinių popierių rinkų instituciją ir jos apskaitos sistemą, turi būti daug greitesnis validavimo procesas, kadangi pasiūlymai yra teikiami dėl visų bankų ES. Kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras, viso, visais trimis atvejais nėra visiškai užtikrintas visų taisyklių vykdymas. Uh, kalbant dabar apie bendrąjį planą ir nacionalinės pirkimų taisyklės, tai jų buvo laikomasi. Aš vis tik tai žinau, kad buvo tokių atvejų, kur tos patalpos, kurias nuomavo ankstesnė institucija, buvo nuomos sutartis dėl tų patalpų pratesta, nesilaikant pirkimo pro, viešų pirkimų procedūros ir dėl to buvo mokėta labai didelė nuoma, daug didesnė nei rinkos kaina. Toliau kalbant apie skaidrumą ir bendrų procedūrų patikimumą, kritika buvo tam tikrai išsakyta tais klausimais. Ši institucija išanalizavo uh, tuos dalykus, įvertino juos ir pažadėjo padaryti korekcijas nedelsiant. Dėl septinto punkto Europos audito rūmų yra paprašyta patikrinti, kaip yra su visais tais skundais reikia atsižvelgti, kad tai yra nauja institucija, aišku, reikia parodyti tam tikrą um, supratimą, tačiau priežos institucijos privalo laikytis europinių taisyklių ir negalim daugiau jiem leisti um, elgtis bet kaip. Taigi dabar dėl bankininkysės institucijos aš jau viską pasakiau, dėl Europos vertybinių popierių rinkų institucijos. Taip pat. Toliau dėl um, turiu pasakyti, kad Farkas buvo dėl ABI dalyvavo, Sarkas mm, dėl EVPRI. Dėl Europos audito rūmų įvertinimo, čia kiek geresnis įvertinimas nei pirmojų atveju, bet irgi yra tam tikrų problemų išryškinta planavimo kontekste, kalbant apie biudžetą ir dėl to, aišku, buvo sunku pasiekti šios institucijos tikslų dėl teisinių prievalių. Jos nebuvo e, patvirtintos iki finansavimo paskirimo. Dabar dėl mokėjimų įsipareigojimų perkelimo čia nebuvo teisinės prievalės pritaikytos, taigi buvo atitinkamai pritaikytas anuliavimas, buvo atitinkamai informacija pateikta, kad būtų ateitie galima išvengti tokiu atveju. Nors, aišku, ši institucija, Europos valstybinių popierių rinkų institucija dar tik mm, įsibėgėja, dar tik po truputį pradeda dirbti, vis tik tai reikia galvoti apie uh, šios institucijos personalą. Yra sudarytas tarp institucinis susitarimas. Tačiau aš nežinau, kokios yra iš tikrųjų problemos su Olafu. Dėl dalį reiktų gal pasiaiškinti, ar šis punktas turi būti išlaikytas, nes kovos sukčiavimų tarnyba galvo, kad tai yra nepriklausoma tarnyba, e, kuri turėtų turėti tokius pačius įgaliojimus kaip teismas, tačiau iš tikrųjų taip nėra, jeigu eina kalba tik tai apie Europos instituciją. Tai čia reikia atkreipti dėmesį į apskaitos procedūrų skaidrumą. turi būti laikomasi ES e, taisyklių, o ne atskirų valstybių narių taisyklių. Tai čia irgi tas pats klausimas būtų dėl patalpų kaip ankstesnės institucijos, kurios buvo, kuri nuomausi tas patalpas, kurios buvo dabar perimtos. Vėlgi, aišku, eina kalba apie patalpas Londone, tačiau aš manau, kad, tų, e, kad buvo galima išvengti tokių didelių išlaidų. Papra, Europos audito rūmų paprašyta yra pasiaiškinti, ar padarytos atitinkamos korekcijos ateičiai. Toliau, trečia institucija, Europos draudimo profesinių pensijų institucija, ADPPI. Čia viskas yra gerai, vertinant esminį darbą Ši institucija, šiai institucijai sekasi geriau nei pirmosioms dviem. Aišku, jos visas kūrimo procesas buvo kiek kitoks. Čia išlaidos nebuvo tokios didelės. Viešųjų pirkimų procedūros čia vėlgi yra tam tikrų momentų, kurie buvo išryškinti tikrinimo metu, kad turi būti laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimo. Pagrindinis pagrindinis skundas buvo tas, kad nebuvo visiškai laikomasi viešųjų pirkimų taisyklių. Ir uh, išreištas pagėdavimas, kad 2013 metais Europos audito rūmai dar kartą patikrintų, ar buvo pataisyta ta situacija dėl to, um, dėl ko buvo būtent, kaip minėjau, skundžiamasi dėl viešųjų pirkimų. EDPPI tikslai yra labai aiškus, tik tai aš noriu tai susijęti su kitų klausimų, kadangi m, mm, iš tikrųjų ši institucija neturi konkretaus mandato, kuris būtų apibrieštas konkrečiame reglamente. Ta reikėtų sieti su biurokratinė našta reikia, aišku, minimalaus harmonizavimo, nereikėtų e, tikrai pasinaudoti tuo, kad nėra to konkretos mandato, kad kaip pasiteisinimo e, didinant biurokratinę naštą dėl personalo skaičiaus e, yra atitinkamai irgi pagėdavimas, kad būtų tinkamai tariamas irgi ir, ir tose sritise, kurios patenka į valstybinių narių kompetenciją. Taigi, tie galbūt trumpai apie mano nuomonės, jos trumpos. Dar kartą. Primenu, kad biudžeto komitete klausimuose mes turėsime galimybę iškelti svarbiausius klausimus. Ačiū, tikrai labai įdomiai pristatėte šios pranešimus. Dėl pranešėjų dabar panas Rėlėros nėra, nėra ir kas ją pavaduoja. Ar jūs pakeičiate poną Ole Šmit? Ne, ne, ponė Ferreira, Debeker pakeis poną Ole Šmit. President. Um, so, like you already can see, the Kaip uh, jau minėjote, panašmt, uh, Jūs e, negaliu šiandien dalyvauti e, šiame posėdėje, nes turi įsipareigojimų Švedijoje, todėl kalbėsiu jo vardu. Noriu padėkoti už e, tris pranešimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Manau, kad e, apskritai. E, e, frakcija rėmė šių trijų institucijų steigimą, kad būtų sukurtos stabilesnės ir saugesnės finansų rinkos. Mums reikia e, geriau koordinuotos priežiūros Europos rinkose, todėl labai svarbu, kad būtų pakankamai išteklių, kad būtų įgyvendintos e, nustatytos užduotis. Taip pat e, Olė, e, norėtų pasakyti, kad e, visų pirma, trims institucijoms reikėtų sutikti visus išteklius, kad jos galėtų gyventi savo užduotis tinkamai. Uh, Ir keliose direktyvose bei reglamentuose yra a, e, nustatytos įvairios e, funkcijos ir papildomos funkcijos ir a, e, reikėtų užtikrinti, kad a, visoms joms gyvendinti būtų skiriama pakankamai išteklių. Trumpai tariant, a, reikia a, papildomų a, darbuotojų, nes FPRI ir EDPPI darbuotojų a, skaičius buvo sumažintas palyginti su ankstesniais skaičiais, mažinant e, atitinkamą e, biudžetą. E, taip pat jau įsakyti nuogastavimų dėl mišrių finansavimo nuostatų ir biudžetų lankstumo bei apribojimo norint perkelti tam tikras lėšas iš vienų, vienerių metų biudžeto į kitų metų biudžetą atsiranda daug sunkumų, taigi iš tikrųjų reikia tam tikrą lankstumą nustatyti. Dėl institucijų finansavimo e, dabar ir ateityje reikėtų, e, kad Europos parlamentas telktų dėmesį į šiuos klausimus ir juos įsimei aptartų. E, dėl mokesčių finansavimo taip pat šį klausimą reikėtų mm, išnagrinėti. Visos finansavimo procedūrų galimybės ateityje turi būti išnagrinėtos. Galiausiai Ori norėtų pabrėžti, kad jis tikisi, jog visos frakcijos tvirtai susitars ir pateiks nuomonę biudžeto kontrolės komitetui. Jis tikisi glaudaus bendradarbiavimo su pranešėjų ir kitais nariais. Ačiū. Ačiū, ponė Bakerį. Dabar ponė Svemberį Ar Ligoldo vardu kalbėsit ar kaip? Well, uh, Sveikinu pranešėją. Man net nesunku tą Verniurį sakyti, tiesiog uh, gal neįprasta jis veikinti atlikus uh, puikų darbą. Uh, dėl e, trijų institucijų funkcijų vykdymo ir e, atitinkamų išteklių. Tam anksčiau kalbėjome apie stress test e, bandymus ir neturėtume pamiršti apie tai, kad šioms institucijoms nuolat trūksta išteklių, kad jos tinkamai galėtų atlikti savo funkcijas. Norėčiau pridurti, kad vienas iš svarbiausių sėkmės veiksnių e, yra e, tas, kad visas biudžetas būtų bendrijos biudžetas ir nepriklausytume nuo valstybių narių noro finansuoti šias institucijas. Mm, tai yra federalinės institucijos ir turi būti finansuojamos federalinių lygmenių. Taigi dar kartą sveikinu e, Wernerį ir tikiuosi glaudesnio bendradarbiavimo. Merci Philippe pour cette concision. Ačiū Filipai už pasisakymą toliau. Jorginas Klut nėra ir atrodo niekas nekalbės jo vardu. Tad dabar Hans Peteris Martinas kalbės. Ähm, äh, taip, ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Šios nuomonės yra tikrai labai įdomios ir norėčiau pateikti pastabų bei klausimų ponas Langen e, paaiškino labai konkrečius šių nuomonių elementus, kad geriau suprastume, apie ką yra šių nuomonių projektai. pranešimuose yra išdėstyti labai konkretus nuomonė, kon konkrečios e, konkretus dalykai, kurie e, neatsispindi šiuose nuomonėse. Ar e, taip yra? Atrodo, kad e, šiuose nuomonėse trūksta esminio turinio. Daugiau kitų kalbėtojų nematau, tad pranešėjui suteiksiu žodį. Taip, ačiū. Labai ačiū, pradėsiu nuo paskutinės pastabos. Na, nėra jokios priežasties, dėl kurios e, nuomonės neturėtų būti minimi tie konkretus pavyzdžiai. E, yra tiesiog tam tikro apribojimų, kuriais remiantis reikia renkti nuomonės ir turime atsižvelgti į tuos apribojimus, kuriuos e, nustatė pats parlamentas nuomonėms renkti. Bet tai visiškai nereiškia, kad teikiant pakeitimų pasiūlymus negalima teikti pasiūlymų papildyti nuomon, šias nuomonės. Taigi tiesiog buvo nuspręsta kai kurių dalykų neminėti. Vadovaujantis nuomonės apimties, apimties apribojimais. Tai tik e, pusės puslapio apimtis tik tiek galima parengti to teksto, taigi tai ir yra priežastis. Be to, audito rūmų m, mm, trijose ataskaitose, kurias e, labai e, išsamei apsvarstėme, tie dalykai yra išsamei e, pristatyti. Taip pat yra atitinkamas EVPRI vadovo dokumentas ir um, parlamentų pirmininkas ponas Šulcas taip pat uh, yra kalbėjęs apie darbuotojų mažin, skaičiaus mažinimą šiose institucijose, apie išteklių ribojimą. Taigi manau, kad e, nuomonėse galima e, neminėti šių dalykų ir kitur aptarti šios klausimus įsameu. Niekur nėra e, nustatyta konkrečios taisyklės dėl suskirstimo 60 e, ir 40 procentų. Nacionaliniai ekspertai atrodo turi būti mm, nepriklausomi taip pat ilgainiui ir jeigu atsižvelgtume į komisijos nuomonę e, dėl bankinkistės sąjungos E, vis dar vyksta dėrybos šiuo klausimu ir man atrodo, kad mes e, kaip parlamentas turėtume atsižvelgti šių institucijų svarbą. E, gali būti atliekami pirminiai ebei bandymai, bet vis dėlto galų gale reikia užtikrinti, kad uh, tos institucijos liktų nepriklausomos ir atitinkamai turėtų vykti dėrybos dėl biudžetų. E, pirmąjį pusmetį mes e, šiuo atveju negalėtume teikti rekomendacijų. E, ačiū už jūsų pastabas. Suprantu, kad dėl oro mūsų gretos šiandien nėra gausios, tačiau tikiuosi, kad visi galės pateikti savo pakeitimų pasiūlymus šiam tekstui. Ačiū. Werneriui. Toliau dabar dėl pakeitimų. E, e, iki e, būtent sausio 21 dienos turėjo pateikti toliau e, vasario 25 komitete balsavimas, tiksliau balsavimas, kovo 19 dieną bus balsuojama ir kartu plenarinėje sesijoje e, balandžio mėnesį. Ta tiek. O dabar pereikim prie kito punkto. Jo šiuo klausimu irgi pranešėjas Werneris Langenas. Būtent draudimo tarpininkavimui skirta direktyva. Pone pranešėjau, prašom, žodis jums. Taip, čia kalbam apie teisės aktą, kuris priimamas bendro sprendimo e, procedūra, tai yra viena iš finansinių rinkų e, visos serijos šiai rinkai skirtų e, dokumentų dalis. Tad tai E, būtent į šitą paketą įeina ir direktyva skirta draudimo tarpininkavimui. Taip, dabar buvo, vyko jau diskusijos dėl to, ar tikslinga būtų e, siūlyti minimalų uh, E, draudimą tarpininkavimo nuostatų derinimą. Ir dabar po to, kai buvo išklausyta daugybės argumentų, buvo vis dėlto nuspręsta, kad minimalus derinimas tikrai yra geras kelias kad e, draudimo tarpininkavimo e, sritis nebūtų savotiškai užmiršta, kad joje kiltų problemų. Uh, Bet kita vertus, taip dabar numatoma ir išimčių, kalbant apie gyvybės draudimo e, ilgalaikio laikotarpio produktus, jų negalima lyginti su grinaisiais investiciniais produktais, nes čia reikėtų įvertinti ir išlaidas be visa kitus. E, čia kartu kalbama apie vartotojų apsaugą ir kartu, kad apskritai. E, tad būtent į tai e, reikėtų šiaip jau vertinti kitaip negu ir čia aš kaip tik savo pranešimo projekte komentavau nemažai techninio pobūdžio detalių. Ta proga norėčiau padėkoti savo bendradarbiams, kurie man padėjo komiteto e, sekretoriatui tvarkiusiam pakeitimo pasiūlymus, kadangi jų buvo nemažai ir techninio pobūdžio, dar vis dėlto liko tam tikrų detalių, kurias reikės dar, dėl kurių reikės tartis. Yra tam tikrų vertimo, tam tikrų draudimo terminų vertimo problemų, antai draudimo sutartys kokiu, koks pagrindas e, e, pasirenkamas, ar čia metinis pagrindas, ar kitas. E, tad į visą tai dar reikės pasigilinti. Tačiau apskritai turiu pasakyti, kad dabar siūlomas direktyvos pakeitimas, tai čia apima septynes tokias sritis būtent tose srityse turėtume pasiekti minimalų derinimą. Pirmiausia, turiu galvoje taikymo sritį, čia reikėtų sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems šios rinkos dalyviams, būtent tai siūlo komisija, jis siūlo išplėsti e, taikymo sritį ir kartu minėti apie šalutinius draudimo produktus, bet dėl to man pačiam kyla tam tikrų abejonių, nes iš tikrųjų čia nedraudimo tarpininkai tada turėtų e, spręsti dėl tokių produktų apmokestinimo, nes tokiu būdu tikrai direktyvos taikymos rytis būtų išplėsta nepagristai. Bet kita vertus, taip, čia komisija tarsi bando užpildyti spragą. Na, o dėl toliau dėl draudimo atsisakymo, autom, su automobilių nuoma susijusio draudimo, tai čia siūloma tam tikros išimtis tam, kad būtų tikrai galima užtikrinti reglamentavimo proporcingumą. Nes čia kalbam apie 140 milijonų eurų per metus sumą. Tai nėra jau kažkokia uh, Mm, įspūdinga suma. O dabar Tad taip, jeigu dabar, sakė, užsisakoma kelionė už 300 eurų ir draudimas e, kelionės kainuoja 30 eurų, tai aš manyčiau, biurokratinė kontrolė tikrai tokiu atveju būtų nepateisinama. Tačiau vėl čia ir šiuo atveju, tokio pavyzdžio atveju, e, iškyla proporcingumo, priemonės proporcingumo klausimas. Ir mes siūlom e, tokiems atvejams numatyti išimtis. Toliau. Gilinomės į registravimą ir supaprastintą registravimo procedūrą Čia kalbama apie draudimo įmonės ir jų darbuotojus, E, būtent jais išplečiama tai, taikymos rytis, tik klausimas iškyla, ar reikia e, iš naujo registruoti. Mm, dabar šios, šios sektoriaus atstovai mano, kad tas iš naujo registravimas tikrai būtų netikslingas. Ypač e, draudimo įmonių darbuotojų perregistravimas. Toliau Toliau taip reikėtų kartu e, pasigilinti ir į e, tam tikrus žalos e, atlyginimo, atly, žalos atlyginimo nuostatas, jeigu į procesą stoja trečia tam tikra šalis. Toliau šalutinė veikla Antai, sakykime, kelionių agentūros veikla ar automobilių nuoma. Tai e, vėlgi komisija siūlo supaprastintą registravimo procedūrą. Ir tada reikės tada pasižiūrėti, ar čia ketvirtam straipsnį numatyti, dar patikslinti supaprastintą registravimo procedūrą. Toliau kita sritis aštuntas straipsnis, būtent profesiniai ir organizaciniai reikalavimai, e, komisija siūlo organizuoti nuolatinį ilgalaikį testinį mokymą, kad e, draudimo sektoriaus, e, draudimo tarpininkai tikrai turėtų reikiamas žinias ir gebėjimus, bet kita vertus klausimas dėl paties tokio mokymo organizavimo, kas už tai turi atsakyti, ar čia reikėtų tai daryti, organizuoti valstybių narių ar Europos lygių. Ar turėtų būti tam reikalui skirt, sudaromas, e, ištvarkomas registras, Tai jeigu, sakykime, kalbam apie vieno milijono vertės draudimą, tai než kaip pasielgti tokiu atveju. Dabar, dabartinės kontrolės sistemos valstybėse narėse. E, tai reikštų, kad mes e, savotiškai atsisakytume esminės e, tokios minties ir galbūt reikėtų numatyti tam tikrus minimalius e, žinių kvalifikacijos reikalavimus. Antai, kaip pavyzdį pateiksiu Prancūziją. Prancūzijoje reikia bent jau. Mm, bent magistro išsilavinimo, norint atlikti čia aptariamą veiklą kitose valstybėse narėse, didžiausias dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams ir profesiniai patirčiai, po to tada jau tarsi organizuojami egzaminai, tada apie tai valstybės narės turi teikti E, informaciją komisija ir, ir šioji rengia metinę ataskaitą. Antai, jeigu, sakykime, kokia įmonė Allianz, AXA, sakykime, bendrovės, e, bendrovės ir toliau siūlomi mokymai apie e, kartu ir draudimo bet kita vertus draudimo produktai, kurie siūlomi valstybėse narėse, nėra vienodi, tad tokiu atveju šiaip jau kyla grėsmė. Prancūzijos vartotojui e, tokiu atveju, jeigu Vokietijos, sakykime, kokia draudimo įmonė e, ta, siūlo tam tikrus produktus e, Prancūzijos rinkoje, tokiu atveju kylant uh, ginčiams reikėtų užtikrinti e, abipusį kvalifikacijos pripažinimą. Gal ne iš karto to galima pasiekti, bet kita vertus, numatant perinamąjį laikotarpį, mes būtent tą siūlom. Toliau, kitas klausimas dėl mokymo institucijų, būtent šios ryties. Tačiau galbūt reikėtų numatyti tam tikrą minimalų lygį, uh, tiesiog e, kartu numatant nacionalinį sertifikavimą, kad, kiekvie, kad šiaip jau tie e, draudimo tarpininkai turėtų veiklos sertifikatus nes priešingų atvejų kiltų didelė biurokratinė našta. Toliau kitas rytis - interesų konfliktai ir skaidrumas. Čia konkrečiai su tuo susijęs 17 straipsnis. Komisija šioje srityje numato draudimo tarpininkams prievolę atskleisti atlygio apskaičiavimo pagrindą ir sumą kartu darbuotojams mokamo atlygio sumą parduodant įmonės. Ir čia numatomas penkerių metų pereinamasis laikotarpis prieš įtvirtinant šią prievolę kaip privalomą. Aš suprantu, kad dėl to parlamente laikomas įvairių labai prieštaringų nuomonių, apie tai mes ilgai aptarinėjom. dėl, sakykime, tų komisinių sumų dėrėjimuose su vartotojais. Ir čia man pačiam kyla klausimas, ar reikėtų reglamentuoti štai tokias nuostatas, nes e, dėl komisinių dėrėjimuose galbūt tai būtų galima numatyti draudimo pačiuose sutartyse, e, tai yra kad čia kalbant apie komisinius, bet kita vertus siekiant apsaugoti vartotojus vargu ar galima šiuo atveju komisiniais pakeisti draudimo produkto kokybę. Nes tokiu atveju tai būtų sukurta netinkama konkurencija čia šitai atkreipiu dėmesį. Kartu konkrečiai kalbu apie gyvybės draudimo polisus. Ir kartu turiu galvoje ilgalaikius produktus, su kuriais susijusios didesnės išlaidos kaštais, kaštai. Kol kas aš nieko konkretaus ne, nesiūlau dabar, bet uh, Toliau, dar viena sritis, į kurią mes e, sutelkiam dėmesį, tai 21 straipsnis, vadinamasis kryžminis pardavimas. Būtent draudimo paslaugos ir produktai, kurie paprastai siūlomi kaip paketas, mes siūlom, kad jie gali būti siūlomi ir atskirai, kad vartotojai būtų siūlomi e, pigių produktų paketai, bet kartu, kad e, vartotojui e, būtų teikiama informacija, jog atskirus paketo produktus galima įsigyti ir atskirai, pigiau. Čia tuo siūlymu mes nueinam toliau negu komisijos pirminis pasiūlymas, kad vėlgi apskritai, kad tikrai vartotojai žinotų, turėt, gautų tinkamą informaciją, tad kryžminio pardavimo klausimus dar, į juos dar reikėtų pasigilinti detaliau. Nes kad tikrai nebūtų numatyta per daug biurokratinių reikala, reikalavimų. Antai jeigu imamas kreditas, draudi, kredito draudimas, tad kad nenukentėtų vartotojai, jei, jei jiems nebūtų pateikiama išsami informacija. nes mes tikrai neturėtume išleisti iš akių vartotojų apsaugos. Tad e, vėlgi septintame skyriuje toliau atkreipiam, dė, atkreipiamas, čia atkreipiam dėmesį investicinius ir draudimo produktus. Komisija siūlo dar papildomų vartotojų apsaugos reikalavimų susijusių su investiciniais draudimo produktais, vadinamaisiais mažmeniniais investicinių produktų paketais angliškai PRIP. Tad mes siūlom mm, tiesiog, kad ši nuostata nebūtų bendro, bet kita vertus tai, ką siūlo komisija, kad ta nuostata būtų detali, susijusi su atskirais, atskirų produktų kategorijom, tai kita vertus su, sukurtų neproporcingą biurokratinę naštą. Čia reikėtų irgi numatyti tam tikrus reikalavimus. Toliau dabar mano paskutinių metų patirtis sako, kad e, geriau, e, kad taip būtų keliami tam tikri reikalavimai tiksliau e, atsakomybę už reikalavimų nevykdymą. Ir tokiu būdu draudėjas aš manyčiau, vėlgi nereikėtų E, atskirai šiaip jau numatyti atskirų, e, atskiriem, atskirų produktų kategorijoms e, nuostatų, nes tada vėlgi reikės tikrinti ats, atskirai. Šiuo atveju tai būtų sukūriama pernelik didelė biurokratija. Toliau komisinių mo mokesčių draudimas. Tam tikrose valstybėse narėse tai taikoma, bet vis dėlto tai, tai buvo tyriama ir, ir parodė, kad ta praktika turi vis dėlto neigiamą poveikį. Man pačiam dėl to kyla tam tikrų abejonių ar iš tikrųjų numatant komisinių draudimą galima pasiekti didesnę vartotojų apsaugą. Toliau klausimas dėl e, reikalavimų keliamų kvalifikacijai. Aš apie tai užsiminiau jau anksčiau. E, gal čia būtų galima e, laikytis abipusio pripažinimo, tai yra kvalifikacijų pripažinimo um, principo, atsižvelgiant kartu į situacijų nevienodumus. Ir paskutinė sritis E, deleguoti į teisės aktai ir suderinimo lygis. Tai komisija siūlo mm, nemažai deleguotųjų teisės aktų tokiuose svarbiose srityse. Antai tinkamų tarpininkų žinių ir gebėjimų nustatymas, komisinio apskaičiavimo pagrindas. Aš kritiškai vertinu uh, deleguotųjų aktų numatymą šiuose srityse, nes e, vėlgi tai jau kertasi su pagrindiniu direktyvos tikslu būtent nustatyti minimalų nuostatų sumažin, e, suderinimą. Todėl čia e, šiuose srityse numatyti deleguotieji teisės aktai turėtų būti atšaukiami ir šiaip jau uh, E, tai, kas čia numatoma jais reglamentuoti, turėtų būti reglamentuojama atskirai bendro sprendimo procedūra. Tad šiaip jau čia bent jau dviem atvejais aš išvelgiu tam tikrų prieštaravimų su pagrindinė, su pirminiais teisės aktais. Tad, e, tikrai deleguotai deleguotojų teisės aktų sričių e, skaičių aš norėčiau sumažinti iki minimumo, kad komisija negalėtų e, šiaip jau elgtis kaip tinkama, kad reikėtų atsakingai reglamentuoti, e, dalyvaujant valstybėms narėms. Nes juk labai svarbi yra apskritai biurokratinė kontrolė, uh, visus ginčius reikėtų, kita vertus, čia kalbama sukaupti, siūloma, kaip siūloma sukaupti ir vienodai e, vertinti tuos maždaug 18 tūkstančių įvairiausių e, ginčių. E, aš čia cituoju beveik 18 tūkstančių tokių ginčių atvejų, kurie, kurie šiaip jau buvo nagrinėjami Vokietijoje ir iš tų 18 tūkstančių tik 6 buvo tiesiogiai susiję su draudimo, perdraudimo e, sektoriumi. Tad e, būtent e, toks procentas tai turėdami galvoj tokį nedidelį procentą, tikrai ne, ne, tai ne, ne, nėra tinkamas pagrindas čia numatyti deleguotusius teisės aktus. Tad mes turėtume vis dėlto atsižvelgti į valstybių narių e, draudimo mm, tarpininkavimo sistemų ypatumus. Tad tiek, labai ačiū. Labai ačiū pranešėjai už labai technišką išsamų pristatymą. Panas Sančias Presėdo yra žuvininkystės komitete, taigi jis negali dalyvauti dabar mūsų posėdį, o dabar pona Ole Šmit pavaduos kitas kolega. Panas Debeker. So Panas uh, uh, Tolė Šmit vėlgi negali dalyvauti šiose diskusijose, aš jį pavaduosiu ir noriu padėkoti ponui Vernen mm, Langen vėl už šį dokumentą ir bendros pastabos dabar būtų tokios. Komisijos pasiūlymas yra svarbi iniciatyva, kuri leis užtikrinti didesnį vartotojų apsaugos lygį bei didesnį rinkos integravimo lygį vidaus rinkoje. Taigi reikia atvirų, integruotų finansinių rinkų ir gero vartotojų apsaugos lygio, kad būtų galima atkurti jų pasitikėjimą. Turint omenyje, kad finansinės rinkos yra labai susiskalčius valstybėse narėse, minimalus harmonizavimas yra tinkamas požiūris, tik tai mes galvojame, kad investuotojų apsaugos lygis turi būti padidintas pagal dabartinę direktyvą tam, kad būtų galima sumažinti skirtingų nacionalinių priemonių poreikį. Buvo jau pasikeitę nuomonėmis šio klausimu ir mes galvojame, kad labai svarbu yra atsižvelgti į tai, kad draudimo sutartis yra specifinio pobūdžio palyginti su investiciniais produktais bendrai, e, draudimo sutartis ir taip pat PRIPS, um, investicinių produktų paketai mažmeniniai yra specifiniai, reikia MIFID atitinkamai atsižvelgti į reikalavimus ir bendrai į pardavimo uh, reikalavimus. Werner Langen išiškino um, pagrindinius dalykus ir tuos pokyčius, kurie yra svarbus solė požiūrį, vis tik tai jis galvoja, kad reikia užtikrinti didesnį vartotojų apsaugos lygį. Teikiamų patarimų kokybė yra lemiamos svarbos. Gali būti, kad pavyzdžiui, pavyzdžiui, bus netinkamų pardavimų, kaip kad jo šalyje, Švedijoje ir kitose valstybėse narėse. Ir ašku, kad visi patarimai turi būti pateikti atsižvelgiant į vartotojo poreikius um, ir turi būti atitinkami investuotojų, investuotojų modeliai apžvelgti. Dabar dėl 17 straipsnio Ore galvoja, kad vartotojai ne visuomet žino, kokie gali būti interesų konfliktai, kai eina kalba apie draudimo tarp, tarpininkavimą, kuomet jis tarpininkas gavo, gauna komisinius iš trečiosios šalies. Taigi turi būti visas, visiškas informacijos atskleidimas. Tam, kad vartotojai galėtų pasitikėti tarpininku, turi būti informuoti apie bet kokius tarpininko ryšius su trečiosiomis šalimis, su bet kokiamis finansinėmis paskatomis, net jeigu vartotojas tokios informacijos ir nepaprašė konkrečiai. Dabar dėl komisinių draudimo turi būti visoje ES galiojančios taisyklės, kurios apgintų vartotojus visoje ES, kad būtų visiškas skaidrumas, visiškas informacijos atskleidimas. Tai yra būtina. Aišku, tarpininkas tarpininkas turi mm, nuspręsti, ar jis naudos ar nenaudos pavadinimą nepriklausomas. Tas tarpininkas, kuris nori gauti um, atlyginimą per komisinius, negali naudoti pavadinimo, kad jis yra nepriklausomas. Tuomet vartotojas galės lengviau įvertinti, kokia yra interesų konfliktų tikimybė. Na ir galiausiai dėl reikalavimų uh, nagrinėjimo, aišku, kad uh, kai eina kalba apie direktyvos taikymos rytį, jie neturi būti pat, e, įtraukta mm, reikalavimų e, analizė ir tai yra atitinkamai pateikta mūsų pastabose. Norime padėkoti pabaigai. E, Vernet Langė, aš taip suprantu, ir Sven Gigol vaidmenį dabar bus. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems dalyvaujantis. Aš taip suprantu, kad tikrai jūsų dalyvavimas rodo, kad šis klausimas yra labai svarbus ir aš prisidėsiu prie tų diskusijų, kad tikrai šis, šios, ši popietė nebūtų išvaistyta. Aš noriu pasakyti, kad Werner Langen labai remiu. Vėlgi, nežinau, kas čia atsitiko šiandien remiu jį, kad jis laikosi požiūrį, kad reikalingas minimalus organizavimas, tai valstybėms narėms iš tikrųjų, manau, turi būti svarbu ir kaip kitais klausimais mes norime, kad vis tik tai tas minimalus e, harmonizavimo lygis būtų pakankamai aukštas, nes vėlgi apie ką eina kalba, kas mums yra svarbiausia, tai yra aišku vartotojų apsauga. Ir čia norėsime pateikti keletą pakeitimų. Taip, komisijos pasiūlymas yra žingsnis tinkama linkme, kadangi bus stiprinamas vartotojų apsaugos lygis, vis tik tai mes galvojame, kad galime padaryti daugiau šiame pranešime, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie informacijos asimetri asimetriškumą. Aš paremčiau tai, ką jau pasakė Filip. Uh, dėl atlyginimų sistemų skaidrumo. Labai svarbu, aišku, skatinti konkurenciją ir gerinti teikiamos informacijos, teikiamų patarimų uh, kokybę draudimo tarpininkavimo direktyvoje, viską, kas yra įmanoma padaryti reikėtų. Dėl tarpininkų paslaugų kokybės, aišku, kad būtų aukštesni standartai keliami, reikėtų galbūt iš dalies pakeisti ir šį pranešimą dėl Europos priežos institucijų vaidmens. Uh, Na ir galiausiai reikia mm, nustatyti, kaip, užtikrinti, kaip galima daugiau nuoseklumo tarp e, šio ramšio ir kitų finansinių e, reguliavimo ramšių, pavyzdžiui, MIFID. Ir taip pat reikia pasiekti efektyvaus reglamentavimo, bet ne, nesukurti per nelik didelės naštos, kai eina kalba apie reglamentavimo keliamus reikalavimus. Taigi mes teiksime pakeitimus ir tą linkmę. Ir gal tiek? Merci, Filip. Ačiū, Filip. Ashley Fox nėra. ECR kas nors? Ne, irgi nieko nematau. Ponas Sančias Preseda dar neatvyko. Ar būtų dar kolegų norinčių pasisakyti? Ponas Simon. Ähm, ein Kommentar äh, zu den Anmerkungen von Herrn De Backer. Ich bin mir nicht sicher. Norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponas Debaker. Galbūt äh, kažkoks čia įvyko nesusipratimas. Mm, ne visiškai sutikras dėl jo nuomonės dėl uh, tų nepriklausomų tarpininkų, kad kai kurie makleriai turi teisę vadintis nepriklausomai, ne, nežiūrint to, ar jie gauna komisinius. Aš vis tik tai galvoju, kad jeigu uh, tarpininkas gauna komisinius, jis jau nebegali bū, vadintis nepriklausomu. Nes aišku, jeigu gauni komisinius, tai taip užsidirbi savo duoną, reiškia nebesi nepriklausomas. Jeigu nori gauti nepriklausomus patarimus, tai turi būti garantuotas, kad tas, kas duoda tau tos patarimus, yra tikrai nepriklausomas. Ir jeigu nori ta, tas subjektas išlaikyti komisinių gavimą, tai jis turi informuoti vartotoje, kad tie patarimai, kuriuos jis teikia, nėra nepriklausomi. Aš iš tikrųjų noriu vieną pasabą tokį pas pasakyti dėl MIFID diskusijos buvo ir buvo kompromisnis tekstas parengtas plenariniam posėdžiui. Aš nesileisiu į detalės, bet jūs vokiečiai turite du žodžius, jums labiau pasisekė, o mes prancūzai turime tik tai vieną žodį. Jūs turite nepriklausomai veikiančius ir savarankiškai veikiančius, vokiškai jūs taip galite pasakyti, tai kad atskirtumėt tuos, kurie dirba atskirai ir nepriklauso grupiai nuo visiškai ir, ir, ir mums dėl to kyla problema, kad mes negalime to pasakyti ir kai MIFID buvo svarstama plenarnėje sesijoje, būtent tary, kas tai yra patarimai teikiami nepriklausomi pagrindu. Tai yra ar tai uh, makleriai, kurie pasiremia savo patirtimi, savo žiniomis ir teikia nepriklausomus patarimus. O ki, kitas makleris, kuris teikia patarimus, garantuodamas, kad jo patarimai yra mm, nepriklausomi nuo to objekto, dėl kurio jis teikia patarimus. Ir Mifide buvo aiškiai pasai, apibriežti tie dalykai. Mes tik kiek vėliau susivokėm, aišku, kad yra tam tikrų būtent terminologijos problemų ir trilogija buvo paskui išspręsti tie klausimai. Aš ne, ne, nebuvau pranešėjęs to klausimą, bet tik tai uh, buvo svarbu aiškiai atskirti atskirti, kas tai yra, kad, kad yra duodami nepriklausomi patarimai, ar tai reiškia, kad yra jie nepriklausomi visiškai nuo jokių mo mokesčių, kuriuos tas, kuris teikia patarimus, gauna. Tai reiškia, kad jis visiškai negali gauti net ir apmokėjimo iš kliento. Taigi, buvo, e, reikėjo aiškiai mm, apibriežti dalykai tokie. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu yra 3 milijonai klientų, iš jų vienas nesutinka gauti, e, nesutinka, kad būtų kažkoks tai apmokėjimas už tos patarimus, o visi kiti galbūt sutinka, kad būtų e, e, atitinkamai sistema ir komisinių taikymą. Tai gal tada ponas Skineris, kuris yra ekspertas šiais klausimais. Ačiū. E, nuolat kalbame apie mokesčius arba komisinius. Aišku, visą tai yra labai svarbu. Ir dešimtis tūkstančių darbuotojų, aišku, dirba mažose įmonėse, ieško sandorių e, su klientais ir taip toliau. Bet nebūtinai jiems yra daroma e, įtaka iš trečiųjų šalių. turėtume suprasti, kaip ateityje žmonės bus linkę pirkti draudimą. Ir e, šiais laikais e, labai dažnai galima palyginti draudimo kainas internetu. Ir e, šiais laikais viską turite susižinoti patys. Esu e, tikras, kad daugelis veikiančių šioje srityje e, įmonių yra labai profesionalios, e, bet e, labai dažnai e, jos nėra labai žinomos, jos veikia labai e, vietinių lygmenių. Ir reikia pagalvoti apie tai, kaip apskritai yra organizuotos draudimo rinkos. Amerikoje žmonės, e, kurie atlieka tas pagrindinės funkcijas žemiausių lygio, e, tokiu būdu ir užsidirba ir tai nėra labai palanki situacija vartotojams. Ir mm, be kita ko nesu uh, e, draug pirmininkas. Ačiū, Peteris. Ponas Sančias Presėdo, kaip man pranešė, jau atkeliauja į mūsų salę. Na, iš tikrųjų, reikia kartais net GP sistemą pasiremti, kad surastum visus parlamentarus, kurie turėtų dalyvauti mūsų posėdį. Taigi, luktelkim minutėlę, kol ponas Sančio Presėdo atvyks pas mus į salę. Aš suteiksiu kolegoms, kad nebūtų tokios peržakos iš tikrųjų, galėtų jie pasisakyti, paskui ir ponas Werner Langin. Gal Gal paskui Antolin, gal dabar tu nori pasisakyti? Taip, ačiū labai. Pirminkė, dėkuoju ir kolegoms už pastabas. Paminėtos įvairios kontroversiškos e, temos. Ačiū ponui Skineriui už tai, kad paminėjo problemas susijusias su internetu. Pone Staler Emko komitete minėjo, kad e, turi būti privalomas e, kainų palyginimas ir tai galėtų būti vienas, viena išeitis. Na, nežinau dėl to privalomumo. Iš savo patirties e, kainų palyginimas internetu vis dažniau yra taikomas pasikonsultavos paprastai su ekspertais. Tik tai po to yra lyginamos kainos. Taigi galima apjungti abu būdus. Dėl E, pasyvių e, patarimų, e, remiantis tik kainų palyginimu, neliginant kokybės reikalavimų ir lygio. Manau, kad to būtų nepakank... tai būtų nepakankama. Dėl patarimų už tam tikrą atlyginimą, na, čia būtų svarbiausios e, sritis e, jūrų draudimas ir kitos draudimo sritis, pavyzdžiui, pramonės draudimas taip pat, tačiau tai e, nebūtų norma. Vienas mokestis iš tūkstančių atvejų, kai duota patarimų be atlyginimo. Taip negali būti. Prieš e, suteikdamas žodį kolegai noriu dar pasakyti, kad e, pranešimas yra e, paskelbtas visomis kalbomis. Pakeitimus reikia teikti iki vasario šeštosios. Taip pat buvo paprašyta pratesti terminą dėl vidinių priežasčių. Galima būtų pratesti porą dienų. Gal e, būtų galima iki penktadienio vasario 8-osios teikti pas, e, pakeitimų pasiūlymus. Kas dėl e, vidaus rinkos dalyvavimo. Dar ne viskas baigta aptarti taryboje ir kiek girdėjau, taryboje kalbama apie e, draudimo e, maklerius, bet kol kas dar techninių lygmenių ir tai nėra pirmininkaujančiosios Airijos prioritetų sąraše. Taigi, manau, kad e, kuo greičiau parengsime savo pranešimą galėsime jį pristatyti, tuo e, greičiau dirbs ir taryba. Turbūt e, tiek prieš e, kolegos dar pasisakymą. Ačiū ponui pranešėjų, dabar ponas Sančias prisėdė, dabar jums tenka reta galimybė pasisakyti po pranešėjų atsakymų. Ačiū labai. Norėčiau atsiprašyti žvinkistės komiteto vardu, kuriame turėjau atlikti taip pat labai svarbias pranešėjų funkcijas. Ir um, pasinaudodamas progą norėčiau padėkoti ponui Langen ir um, kitiems nariams, kurie kalbėjo. Ši tema yra labai svarbi, um, kontroversiška, todėl bus daug pakeitimų. Tas pranešimas uh, E, yra gana kontroversiškas ir tikrai bus e, patikta daug pakeitimų pasiūlymų. Kas dėl registro apimties, proporcingumo, profesinių kvalifikacijų, e, pripažįstamų ES ar valstybėse narėse interesų konflikto ir vertinimo, manau, kad Daugelis šių dalykų yra susijęs su teikimo rinkai veikla ir mums reikia apsispręsti dėl nuseklios pozicijos siekiant kompromiso. Kuo greičiau reikėtų tai padaryti. Ačiū. Ačiū, Antoninai Werneri. Ar jūs atsakytumėt? Aš noriu padėkoti ponui Priseda Taip, tikrai e, pirmiausia, e, noriu pabrėžti, kad norime kuo greičiau pasiekti kompromiso. Ačiū. Ačiū, daugiau niekas kalbėti nenori. Tad dabar IMKO komitetas prašė pritvirtinti 50 straipsnių nuostatai dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Tad dabar e, pirmininkas ta pirmininkas turėtų pateikti nuomonę e, ar iki sausio pabaigos, ar, ar iki e, vasario 7. Na ir dabar toliau e, iki vasario 6 dienos pakeitimo pasiūlymus, iki vasario 26 toliau e, kovo 27 komitete bus balsuojama ir plenarinėje sesijoje e, balandį bus planuojama. Tad tokios numatytos datos. Tad dabar vėlgi, e, ar dabar dėl pakeitimo pasiūlymo, ar norėtumėt išlaikyti vis dėlto savo pageidavimą? Pone Werneri. Taip, aš pasitikslinau Ar mes nenukėlėme posėdžio, kuris buvo numatytas kovo 27 dieną prieš Velykas, ar klistu, ar jis nebuvo nukeltas? Galėsime gal vėliau aptarti tą klausimą. Taip, tai dabar pereikim prie kito darbo atvarkės punkto, kadangi pranešėja jau atvyko ir dabar jau tikrai pristatys pranešimą. Tad pereikim dabar prie kito darbo atvarkės punkto dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos e, dokumento. Pone, pone Pervenš, e, suteiksiu žodį jums. E, jūs. Tad taip, kaip jūs sakėt, laukėt ilgai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip dabar tikrai sveikinu Jūs tapusiu pirmininku e, šito komiteto. Čia buvo pasakyti, kad penkerius metus laukiau šitų pareigų, bet taip. Tad dabar norėčiau pateikti šiaip jau e, tuos rezultatus e, po pasinuomonių pasikeitimo praeisių metų pabaigoj dėl e, komisijų, tai yra dėl pranešimo rengiamo dėl komisijos reglamento pasiūlymo, dėl e, investicinių produktų pagrindinės informacijos. PIK, PIK vadinamojo dokumento anglų kalba. Tad e, čia kalbam apie Tad dabar e, tas tekstas dera truputį su tekstais, kuriuos pristatė ponas Langenas, todėl mes šiaip jau derinom šiek tiek darbų kalendorių, kad būtų galima renkti dokumentus e, šiaip jau paraleliai nes ir vienam, ir kitam kalbam apie vartotojų apsaugą. Tad dabar ta pranešimo pranešimo projektas. Pranešime aš siūlau keletą nemenkų pakeitimų. Iš vis tokių pakeitimo pasiūlymų 64 yra ir aš dabar pateiksiu svarbiausius argumentus. Komisijos reglamento pasiūlymas skirtas tam, kad būtų galima informuoti e, indėlininkus, kurie šiaip jau e, įsigyja mažmeninių investicinių produktų Ir čia tiesiog vėlgi skiriamas didelis dėmesys vartotojų, tokių smulkių vartotojų apsaugai, tam, kad būtų galima sukurti, sustiprinti jų pasitikėjimą finansų rinkomis. Na ir dabar mano pakeitimo pasiūlymais aš siūlau pakeisti tam tikrus komisijos pirminio pasiūlymo aspektus. Aš jau du klausimus e, išdėščiau komisijos nariui, jis šiaip jau nu, gana teigiamai vertina tuos mano pakeitimus. Pirmas pakeitimo pasiūlymas. Čia pirmiausia e, išplėsti, išplėsti taikymo sritį ir čia, kad būtų laikomasi ne vien tik tai. Tiesiog, tiesiog pažiūrėti į padėtį vartotojo akimis. E, ir dabar tokiu būdu vartotojams tada ir e, investuotojams tokiu būdu, kad jie galėtų veiktis, veikti, e, priimti sprendimus investicinius saugiomis sąlygomis. Ir tokiu būdu e, vartotojai e, šiaip jau galėtų spręsti vadovaudam, vadovaudamėsi trim tokiais veiksniais E, nepriklausomai nuo to, apie kokios rūšės investicijas būtų kalbama, kad, e, kad jie žinotų būtent apie būtent produktų tam tikras sąlygas, produktų apmokestinimo e, klausimus. Tad taikymos rytis kai kalbama apie būtent pagrindinės informacijos dokumentą, aš siūlau išplėsti taikymus rytį, kad būtų kalbama ne vien tik tai e, apie produktus, kur, neaišku, kur kas neapibrieštos yra, neapibrieš, neapibriešti, neapibrieštos tos. tos pelnas, bet ir įtraukti visus produktus, tai yra ir valstybės obligacijas, ir terminuotasias bankų sąskaitas, gyvybės draudimą ir tam tikrus palūkanų normą pagristus taupimo produktus bei akcijas ir panašiai. Ta tokiu būdu, kad čia šiaip jau nebūtų kalbama vien tik tai apie sudėtingus investavimo produktus ir, ir būtent, kad ne vien e, jų atveju būtų teikiamas informacijos e, dokumentas, pamirštant tam tikrus kitus dokumentus, e, tam tikrus kitus produktus. Šiuo požiūriu komisijos tekste yra tam tikrų dalykų, kai kalbama, kad tas e, informacijos dokumentas tai nėra e, komercinis dokumentas, savotiška reklama. Labai svarbu, kad tos informacijos pagrindų būtų galima deramai palyginti įvairius investavimo dokumentus. Toliau, dėl apmokestinimo, aš jau truputį užsiminiau. Man tas dalykas yra labai svarbus. Jeigu dabar tikrai mes siekiam rimtų tikslų, ir kad mes neturėtume kalbėti vien tik tai apie sudėtingiausius produktus, bet svarbu, kad e, vartotojai žinotų, kaip bus apmokestinami tokie investi jų įsigijami investiciniai produktai. O dabar čia šiuo atveju mes e, supaprastinam e, nuostatą e, atsakomybės klausimą, būtent kas turėtų teikti tokią informaciją, kad taip ir platintojas kartu turėtų teikti informaciją apie investicinių produktų apmokestinimą. čia ne tai, turiu, kai kalbama apie tokią informaciją, čia nekalbama apie tai, kad platintojai turėtų pateikti tiesiog samatą būsimų mokesčių, bet tiesiog, kad, šie, kad jie turėtų paaiškinti, paaiškinti būtent tą elementą, kad, kad vartotojai galėtų priimti tinkamus sprendimus. Toliau kitas dalykas svarbus - rizikos rodiklis, kad, e, kad šiuo atveju reikėtų įvertinti įvairius, atlikti įvairių veiksmų analizę. Ir kad e, šiuo atveju būtų vadovaujamasi ne vien tik tai rizikos rodikliu, kuris būtų pagristas buvusią ankstesnės veiklos e, rezultatų istoriją, bet kartu būtų orientuojamas ir į ateitį. Toliau dėl toliau su atitinkamų tei, pakeitimo pasiūlymų mes siūlom tiesiog numatyti vertinim, tai yra, e, tai yra atsiž... nepalankiausiom sąlygom e, e, tiesiog atliekama scenarijų. Toliau ketvirtas dalykas, tai yra informacija investuotojams apie finansavimo paskirtį ir čia turbūt pritarsit, kad reikėtų e, sustiprinti e, priežiūros e, kompetencijas. Ir čia 44 pakeitimo pasiūlymas, čia siūloma 2A skyrių numatyti, kad, kad vėlgi kalbame apie esmos, esmą institucijos įgaliojimus, uh, MIFID atveju, kad institucija galėtų imtis veiksmų, kalbant apie mažmeninius investicinius pro, produktus, tiesiog kar, galėtų galė, drausti tokių produktų platinimą, jeigu jie pasirodytų su trūkumais. Toliau Dėl sankcijų, tai nemanom, kad tas sąrašas numatomų sankcijų turėtų būti išsamus, bet čia mes tiesiog, tiesiog siūlom tarptų sankcijų. Tai tai yra tam tikras sankcijas, sankcijos nepriimtinos. Komisijos mintis yra tokia, kad reikėtų įvertinti, atlikti sisteminę riziką, įvardyti tam tikrus netinkamus investavimo produktus. Bet kalbant apie mažmeninius investavimo produktus, jeigu jie, jie iš tikrųjų tokie produktai, dėl kurių iš, iš, iš, būtų išklibinta visos rinkos pusiausvyrą, tai tada reikėtų numatyti uh, E, šiaip jau galimybę imtis kuo greičiau veiksmų, nes priešingų atvejų kaipgi tada būtų galima atgrasinti e, nuo tokios veiklos. Ir toliau, penktas, e, tiksliau, prieš paskutinis dalykas, tai vėl dėl būtent tam tikrų tų fondų, alter, fondų paskirties Aš manyčiau, kad čia reikėtų irgi skatinti šiaip jau skaidrumo priemonėmis atsakingą vartotojų elgesį. Ir toliau Paskutinis dalykas tarp šito reglamento teksto dėrėjimo su kitais teisės aktais. Ta proga norėčiau padėkoti e, komisariatui kurie, e, kuris parengė šiaip jau tam tikrą e, grafiką, tam tikrą mm, įvairių kitų, šito teksto ir kitų teisės aktų sąsąją. O komisijos, mm, komisijos pasiūlyme yra numatyta sąsaja su dabar peržiūrima atitinkama direktyva mokumo direktyva, kitom MIPP direktyva. Bet kita vertus, e, ten atitinkama, atitinkamas dokumentas vadinamas kolektyvinio investavimo priemonių direktyva ir komisija numato penkerių metų pereinamai laikotarpį tam, kad būtų galima įgyvendinti, tai yra ir su, su, suderinti šito ir ano siūlomo reglam, teisės akto nuostatų taikymą. Mes siūlom supaprastinti tą laikotarpį iki trejų metų e, vėlgi čia e, vyksta prospekto direktyvos peržiūros darbai. Dar turėtų pasirodyti du te, dokumentai ekspertams ir rinkos e, analitikams. Ir kartu tai yra čia tikrai didelis dokumentas. E, tad e, čia tikrai būtų galima užtikrinti šito reglamento nuostatų dėrėjimą su uh, kitais. Ir kartu reikėtų nepamiršti ir tų kitų dokumentų, turiu galvoje draudimo tarpininkų direktyvą, kurią pristatė e, Werneris. Na ir toliau IMKO komitetas. Kalbama apie bendradarbiavimą Tad turbūt ano komiteto teikiami pasiūlymai irgi galėtų būti traukti į mūsų pranešimą, bet kaip aš suprantu, e, komiteto pranešėjas šiaip jau tikrai palankiai tam nusiteikęs. Ta tiek, ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad e, sudarėt man progą pristatyti štai šitą pranešimo projektą. Very much, uh, the... Labai ačiū. Aš e, nespėjau dėl sniego, dėl oro sąlygų anksčiau čia atvykti. Ačiū per vanš už pristatymą. Ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai e, Petikainė. Ačiū. Aš norėčiau porą bendro pobūdžio pastabų įsakyti, e, kalbant apie tai, ką jau anksčiau buvome aptarę. Visų pirma, e, didžiausia e, problema yra susijusi e, su atitinkamėmis investicijų struktūromis, o kita problema su įvairių produktų palyginamumu. Dėl įvairių, tarp įvairių paketų. Taigi, pirmiausia, reikėtų užtikrinti skaidrumą, o po to Dar vienas dalykas, kuris atsispindi mano komentaruose, mm, e, yra visiškai susijęs su teisės aktų paketu. Kalbama apie tai, kad e, bloga ne pati rizika, e, tiesiog investuotojas turi turėti galimybę suprasti, kokią riziką jis prisima ir kita vertus turėtų uh, suprasti, e, kad net e, jeigu nepavyktų išsaugoti, išlaikyti to investavimo e, vertės, tai jau būtų tam tikra rizika. Ir investuotojas turėtų turėti galimybę susipažinti su šią informaciją. Bet kuriuo atveju šis teisės aktas yra vartotojų apsaugos paketo dalis Dabar mm, dėl taikymos ryties. Dėl taikymos ryties išplėtimo, kad būtų apriptos ir kitos investicijos, galima tai apsvarstyti. Nenorėčiau įtraukti indėlių, bet jeigu būtų daroma nuoroda į MIFID direktyvą ir kitus teisės aktus, galbūt galima būtų pasirinkti ir tokį kelią į priekį. Toliau dėl a, e, tam tikrų a, e, rūšių a, e, pensijų investicijų ir gyvybės draudimo, a, kalbant apie patį produktą, galbūt a, nereikėtų jo įtraukti, bet a, atsižvelgiant į palyginamumą ir į tai, kad a, tam tikrais atvejais investicijų vertė yra užtikrinama garantuojama, mm, jau yra pakankamas pagrindas įtraukti šiem, šiuos elementus. Manau, kad grįšime prie to mm, vėliau, kai kalbėsime apie turinį ir įvairias sąnaudų struktūras. Kita pastaba dėl turinio reikia labiau e, suderinti su kaip VPS e, tekstu ir PID e, ir to priežastis yra ta, kad uh, E, yra įvairių e, mažmenių investuotojų, kai kam iš mūsų e, gali būti labai aktualu gauti labai paprastos glausos informacijos, bet būna ir sudėtinių produktų susijusių su įvairia rizika ir tuomet pats mažmeninis investuotojas negalėtų įsiaiškinti visos rizikos ir galėtų vadovautis ir kitais svarbiais dokumentais. Būtų svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visas su investicijomis susijusias sąnaudas, jau apie tai kalbėta atrodo. Uh, Kas dėl plataus rizikos palyginimo, tai būtų svarbu, norint nustatyti riziką, numatyti įvairius e, scenarijus ir produktų e, komponentus. E, nieko neturiu dėl pačių indeksavimo nuostatų. Taip pat galiu pritarti pranešėjos nuomoniai dėl labai sudėtingo klausimo, kas yra a, rizikos atlyginimo rodiklis. Jau kalbėta apie tai, kad tai kelia labai didelį pavojų, tai yra labai rizikinga investuotojui ir čia svarbu turėti omenyje ateities sandorius, reikia įtraukti juos į analizę. E, taip pat e, pranešėjai minėjo e, santyki su prospektų direktyva. Turėtų būti aišku, kad šios direktyvos turi būti susijėtos, bet taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas galbūt neturėtų prisimti labai griežtos pozicijos dėl tinkamos veiklos krypties. Dėl intervencinių priemonių, dėl išteklių įgaliojimų valdžios institucijoms atrodo šios nuostatos yra būtinos nes e, reikia e, didinti atsakomybę ir sankcijas. Dar viena pastaba, kurią pirmininkę norėčiau įtraukti čia, tai yra e, dėl alternatyvaus ginčių sprendimo reglamento vaidmens. Manau, kad turėtume atsižvelgti į tai, kad tais atvejais, kai valstybė narė nori pritaikyti alternatyvaus ginčių sprendimo reglamentą, uh, Tai turėtų būti privaloma produktų gamintojui. Ačiū. Much, um, the... Ačiū. Aš esu šešėlinė pranešėja Aldė vardu ir norėčiau pakalbėti apie kelis dalykus. Ačiū per vanšą už pranešimo projektą. Tikrai jame yra nemažai dalykų, kuriems galiu pritarti. Mm, Ponas Pitikainin nuomoniai e, iš dalies taip pat e, galiu pritarti daugeliu dalykų, kuriuos jį paminėjo. Mm, tai e, labai svarbus dalykai. Manau, kad reikėtų geriau numatyti daugiau nei mažiau, nes iki šiol tas procesas buvo gana nepakankamai plataus užmojo ir mes visi žinome, kokiu ambicijų siekime iš pat pradžių. Ir šiandien norėčiau paminėti kelis dalykus. Vienas iš jų yra e, PID mm, rengimo ar gamybos e, klausimas ir kalbant apie PID, e, tas klausimas yra gana sudėtingas, nes viena vertus e, norisi, kad viskas būtų paprasta, kad investuotojas žinotų, į ką kreiptis, e, kas yra atsakingas. Kita vertus, kalbant apie platintoje, tuomet padėtis yra sudėtingesnė. Gal, tuomet gali būti neaišku, kas turėtų būti traukiamas atsakomybėn. Uh, Gal e, tai turėtų būti gamintojas, galbūt galima būtų vadovautis e, kolektyvinės atsakomybės nuostatomis. Tiesiog reikia būti tikriems, e, kaip čia viską sustigiuoti, kad būtų aišku, kas už ką atsako, kas turi būti traukiamas atsakomybė ant tuo atveju, jeigu kas nors vyksta ne taip, kaip turėtų. Dėl PID turinio dėl prieigos prie kitos informacijos. Na, netmetu tokios galimybės, jeigu e, tai nebūtų per sudėtinga ir nebūtų per nelig atsakomybę panaikinančių papildomų teiginių, nes e, taikant kitus teisės aktus gali būti daromos nuorodos į juos e, ir tuomet met gali kilti problemų, taigi neturi būti e, per daug tų kryžminių nuorodų, kad e, gal galia nebūtų aišku, kas už ką atsako. Manau, kad reikėtų galbūt e, čia įvesti tam tikrus apribojimus, kad būtų galima įveikti šios sunkumus. Dėl rizikos rodiklio pritariu Jums abiems, kurios kalbėjo negalima vadovautis vien tik ankstesniais skaičiais, ankstesniais veiksmingumo rodikliais. Ir um, jau turime tokios patirties, jeigu vadovaujamės tik tai e, praeitimi, e, problemos neišsprendžiame. E, aišku, gali kilti didelė rizika, bet kalbant apie riziką, vėlgi negalima būtų leisti, kad uh, būtų per daug tų atsakomybės atsisakymo pareiškimų ir reikia užtikrinti, kad padėtis nebūtų per sudėtinga. Kas dėl taikymo srities, pritariu tam, kad reikėtų sukurti vienodas sąlygas, kiek tai įmanoma šiuo teisės aktu. Mano nuomonė, turėtume elgtis atsargiai, ta prasme, e, kiek toli galime e, žengti, kad nebūtume numatę neįmanomos užduoties. Ir e, kartu, kad nebūtume užkirta kelio taikymos ryties plėtimui. Kas dėl taikymos ryties, ką norėtume įtraukti kas yra įdomu investuotojui, manau, kad tai yra dar viena e, taikymus ryties e, dalis kurią turėtume apsvarstyti. Ir e, dar vienas dalykas, kuris mane domina labiausiai, tai yra sąnaudos ir mokesčiai, nes čia yra įvairių sluoksnių, įvairių ligmenų. Dabar pagal MIFID direktyvą yra numatomi apribojimai kaip galima nustatyti e, komisinį mokestį ir Junktinėje karalystėje e, komisinis mokestis yra uždraustas, turime e, tokios patirties šioje srityje ir neseniai teko susidurti su gana nepalankę e, padėtimi e, dėl e, tų mokesčių, dėl bankų mokesčių ir jų procento, dėl investavimo vienkartinių mokesčių, kurie sudarė iki 2,5 procento. Tai yra visiškai nepagrysta ir nežinau, kodėl negalėtume vadovautis Niderlandų pavyzdžių. Niderlanduose yra uždrausta imti mokestį, procentinį mokestį. mokestį Manau, kad galima būtų sekti Niderlandų pavyzdžių ir tikrai manau, kad neprieštarautume pagristiems mokesčiams, protingiams mokesčiams, jeigu kartu e, yra e, įmanoma gauti tinkamų e, investavimo patarimų vietoje, vietos lygmenių už tam tikrą mokestį iš kvalifikuotų asmenų. Čia tiesiog jau būtų kalbama apie kitokias kvalifikacijas. Ir manau, kad E, be to, e, ką galėtume nuveikti pagal MIFID direktyvą, čia taip pat e, turėtume kalbėti apie šiuos dalykus, ne tik kalbant apie informacijos atskleidimą, bet ir siekiant nustatyti tam tikrus apribojimus. Galbūt tai tam tikrą prasme nėra ideali vieta tam padaryti, bet vis dėlto tai yra teisės aktas, kuris yra rengiamas ir jeigu pamatytume, kad kažkas vyksta ne taip, kaip norėtųsi, turėtume imtis e, priemonių, jeigu e, problemos e, kiltų visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad jau dabar galime apie tai pagalvoti. Atrodo, Filipas dabar žaliųjų frakcijos vardu norėtų pasisakyti. Äh, Ačiū. Aš Sven Gigold vaidmenį dabar atliksiu ir kaip Sven šiek tiek mokau prancūzų kalbą, tai prancūziškai ir kalbėsiu. Taigi labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes galime teigiamai vertinti jūsų pateiktą e, dokumentą. Pirmas dalykas, kas mums yra labai svarbu. Pirma, dėl to, kad uh, Mm, visus projekt, produktus, kurie prieinami vartotojui, sudedame į vieną uh, vietą tai yra labai svarbu, man atrodo, nes iš tikrųjų svarbiausia galvoti apie tuos, kurie bando taupyti pinigus, investuotojai gal čia pernelyg didelis, e, toks pernelyg mm, gražus žodis. Šaron e, ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikia galvoti ir apie kitus rodiklius, ne vien tik tai praeities rodiklius, na, e, ne visuomet praeities rodikliai yra ateities garantas, nors dažnai taip yra žmonių galvojama. Taigi labai svarbu yra galvoti galvoti ir apie rinkos riziką ir, ir kitus dalykus. Ir, um, tie, kurie taupo per investicinius produktus, turi žinoti tai. Dabar dėl mokėjimų tarpininkams aš norėčiau pasakyti, kad reikia skaidrumo, bet aš aišku, kaip Šaron esu pragmatikas ir uh, galvoju, kad vis tik tai turime šį teisės aktą mm, ir bandome juo įvesti šiek tiek tvarkos šioje sudėtingoje srityje, taigi pažiūrėkime, ką galime padaryti. Kalbant dabar apie Europos priežas institucijas, kad būtų galima investuotojų apsaugą užtikrinti, na, labai svarbu būtent kaip tu ir sakai, kad, kad mm, europinės čia institucijos turėtų svarų žodį. Ir tie mažieji investuotojai, tie, kurie taupo princesinius produktus, ieško visų pirma, aišku, saugumo ir aiškumo dėl to, ką jie su savo pinigais gali padaryti. Taigi, Europinėse teisės aktuose, ko mums dabar labai trūksta, tai yra būtent tų tvirtų kriterijų dėl to, kas yra tvarios investicijos. Na, visi sako, kad jų um, kad produktai yra tvarūs investiciniai, pavyzdžiui, ir blogiausi bankai, ir Deutsche Bank netgi sako, kad jų produktai labai geri, tačiau reikia mm, aiškių kriterijų vienodų visoje Europos Sąjungoje dėl to, kas yra tvarios investicijos, kas yra netvarios investicijos. Toliau mes, aišku, teiksime pakeitimų dėl mm, konkurencijos didinimo, dėl ataskaitų teik, patikimumo. Werner, aišku, dėl CMT jau čia tuos dalykus akcentavo. Labai svarbu, aišku, interesų konflikto tikimybę sumažinti iki e, minimumo, kiek įmanoma, kai eina kalba apie investavimo produktų teikėjus ir tarpininkus, nes juk, aišku, vartotojas viską apmoka galų gale. Tai gal tiek, na, Tikiuosi, kad buvo aišku, ką aš norėjau pasakyti ir ačiū Jums. Uh, ačiū. ECR vardus sait. Kartu atvykome e, tuo vėlyvu Eurostar traukiniu. Uh, Na, bet jūs atvykot pirmą, tai man reikės kažkokių tai dar ieškoti. Uh, trumpesnių kelių patikti į komiteto posėdžius. Aišku, spaudimas namuose mums visiems yra žinomas šiais klausimais, bet aš tikrai labai e, remiu siekius užtikrinti skaidrumą, e, patikimumą šioje srityje ir mes tikrai džiaugiamės komisijos pasiūlymu. Dabar asmeniškai turiu pasakyti, kad e, dar nėra primtas, aš taip suprantu, sprendimas dėl e, PIT vartotojų organizacijos vienas sako, kad e, šis dokumentas yra labai naudingas, kiti sako, kas juos skaito, niekas jų neskaito, gal kokie analitikai tik tai. Aš asmeniškai turiu pasakyti, aš net jeigu ir gaunu um, tas pagrindinius investuotojų informacijos dokumentus, aš jų dažniausiai neskaitau. Bet tai nereiškia, aišku, kad pagal mano elgesį tai reikėtų spręsti, kas yra teisingas investuotojo elgesys. Tiesiog, man atrodo, kad, aišku, reikia remtis tuo dokumentu kaip tvirtų pagrindų, kad būtų aišku standartai, bet žinoma, nereikia pernelik visko komplikuoti. Dabar keletą dalykų aptarsiu dėl MIFID pardavimo taisyklių. Man atrodo, kad mes visi remiame parlamento darbą dėl MIFID. Uh, kad būtų gyveninami standartai, bet aišku, turime būti atsargus dėl MIFID gyvendinimo praktinėme gyvenime, dėl to, kurie subjektai turi būti atsakingi už kurios informacijos rengimą. Ir čia aš norėčiau, kad būtų aiškiai atskirta atsakomybė tarp to um, produkto gamintojo, uh, ir jo platintojo, kuris turi pateikti kitą atskirą informaciją pagal MIFID. Man atrodo, kad jeigu čia bus visiškai aiškus atskirimas, aiškumas, tai manau, kad išspręsime pagrindinius klausimus dėl MIFID. Taip pat pranešė nori praplėsti produktų spektrą, kad būtų ir pensijų produktai traukiami. Aš tikrai labai paremsiu šios pasiūlymus. Uh, ar reikia išplėsti tą aspektą ir įtraukti visus produktus, čia aš dar turėčiau daug pagalvoti. Man atrodo, kad jeigu eina kalba apie bazinius bankininkistės e, produktus, ir manau, kad ir juos reikėtų gal atraukti, nes dažnai vartotojai net nesupranta, kas eina kalba, pavyzdžiui, baziniai tie pagrindiniai bankininkistės dokumentai, jų indėliai, pavyzdžiui, kur keliauja. Kad pinigai padedami bankė, bet bankas paskui tos pinigus išsiuntinėja, tai pinigai nebesėdi toliau bankė, o vartotojas tai turi suprasti. Ir aš pasparemčiau minti, kad reikia išplėsti taikymo sritį, įtraukti kitus produktus. Aš suprantu, aišku, kodėl komisijos buvo toks pasiūlymas, aš suprantu ir agentūrų pirmtakų pozicijas. Uh, E, jo, jie galvoja, kad reikia tam tikrų ribų. Vis tik tai aš dar esu mąstymo procese, galvoju, kiek platus turi būti tas taikymo spektras, ar turi, e, aišku, pradedam nuo komisijos pirminio pasiūlymo, žiūrėsime, ką toliau galima padaryti, ar, ar galima taikyti čia tą vėlavimo taiky, taktiką paskui aš jau galima žiūrėti rinkos situaciją. Aš nesu investuotojas konsultuavimo produktų ekspertas. Tiesiog aš galvoju, galvojant apie vartotoją, reikia būti atsargiams, kruopšiai padirbėti. Čia gali būti gal kažkokių tai skir pozicijų skirti skirtumų, bet tikrai praeitie mes esame nekartą labai atvirai diskutavę ir labai gerai dirbę, suradę bendrų idėjų. Tai aš manau, kad ir dabar bus tas pats. Aš dėkuoju pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams. Ačiū. Guė kas nors? Ar yra? kas norėtų pasisakyti, ar šiaip kas nors dar norėtų pasisakyti šio klausimu. Ne. Tuomet per vanš žodis jums pabaigai. Ar komisija dar Ar ko, kas nors iš komisijos e, dalyvauja posėdė? Tilman. Pervaš sako, kad pirmą jūs galite pasisakyti, bet turime užbaigti pusę septynių. Uh, Ačiū, kad suteikėt mums žodį, e, kad ir trumpam, kadangi aš iš komisijos, tai uh, iš tų techninių darbuotojų, tai aš techninių pastabų išsakysiu dėl šio pranešimo. Visų pirma, mes remiame tą mintį, kad investicinis produktas yra tai, kas turi skatinti realią ekonomiką, tai turi būti investicijos skirtos produktyviam panaudojimui, spekuliaciniai produktai nebūtinai yra neinvesticiniai produktai, kartais jie yra investiciniai produktai, bet kartais tai yra tokie investiciniai produktai, kurių gal mes nenorime skatinti. Reikia aiškiai padaryti skirtumą tarp investicinio produkto ir spekuliacinio investicinio produkto. Jeigu aš perku išvestinį VP um, ateities sandorių, tai aišku, reikia galvoti, kad aš gausiu paskui už savo ateities sandorį puikią e, naudą, jeigu keisis e, tarifas. Taigi, aišku, kad tai spekuliacinis, jos turi labai svarbų spekuliacinį elementą. Uh, Ir aš jeigu perku ateities sandori, tai man nesvarbu galutinis rezultatas, man svarbu e, mano produkto kitimas. Ir aš noriu pasakyti, kad eina kalba apie reglamentą, taigi reglamentas, šis dokumentas turi būti labai aiškus ir griežtas ir turi būti labai aiškus atskirimas padarytas ir investicinių produktų ir spekuliacinių investicinių produktų. Ir čia tos dvi kategorijos turi būti labai išmintingai ir aiškiai atskirtos. Aš nesu tikras, kad mes tikrai jau labai tokį protingą atskirimą suradome. Mes labai neutraliai stengiamės apibriežti tuos dalykus, nes nėra visiškai aišku, kur baigėsi investavimas ir prasideda spekuliavimas. Dabar, kai parlamentas jau sakė, mes tikrai remiame tai, kad kad yra mm, dėl informacijos, kurią teikia produkto gamintojas ar teikėjas, tai reikia turėti omenyje, kad yra kai kuriais atvejais ne produkto e, gamintojas e, teikėjas, o tai yra e, produkto emitentas pavyzdžiui, obligacijų emitentas. France Telecom, pavyzdžiui, išleisdama akcijas turės teikti PI ar tai būtų akcijos, ar tai būtų obligacijos abiejų, abiejais atvejais. Arba, pažiūrėjau, Belgijos vyriausybė, jeigu ji mm, teikia. Uh, obligacijas mažmenininkams, tai irgi turės pateikti PID. Ir tuomet Belgijos vyriausybė turės įvertinti savo skolos rizikingumą palyginti su kitų valstybių skolos rizikingumu, kas, manau, būtų gana delikatus dalykas, kur yra tas standartas, kai Belgijos skolos e, perspektyvos būtų derinamos su kitų valstybių perspektyvomis ir ką reikia atskleisti PID. Uh, Ir aišku, toje konkrečioje situacijoje galbūt informacijos punktai būtų kiek kitokie, nei kad, kai yra, pavyzdžiui, vienas dalykas, kai vyriausybė tiesiogiai savo VVP leidžia ir kitas dalykas, kai leidžia VP kitas subjektas, pavyzdžiui, investicinis fondas, tarkim, tuomet informacijos punktai yra visiškai kitokie, nei tuo atveju, kai yra tiesioginis emitentas, kuris rengia PID. Uh, Atitinkamai, aišku, pit punktai turi būti pakoreguoti. Tai pereinu prie trečio punkto - diferencijavimas tarp e, teikėjų ir platintojų. Pirminėje filosofijoje šio reglamento mes aiškiai nusprendėme, kad teikėjas yra pirminis atsakingas už pit rengimą, nes jis žino, kaip jis skirtingus produkto elementus sudėlioja, koks yra rezultatų portfelis, kaip jis skaičiuojamas, kas, koks yra patikimumo procentas, galvojant apie tą paketą. Platintojas pagal mūsų pirminę filosofiją buvo atsakingas tik tai už platinimo pit. Tai yra, ar jis pateikė e, PIT prieš pirkimo faktą, bet jis nebuvo atsakingas už PIT turinį, kadangi dažniausiai jis nieko neturi bendro su PIT turiniu, jis net negali įsigilinti į jį, kadangi tai yra inžinierinis finansinis produktas ir e, jis tik tai platina jį. Dabar mes turime nuostą, kad tai platintojas yra taip pat bendrai ir kartu atsakingas už PIT, nors galbūt ne visais atvejais jis turės galimybę galimybę žinoti, ar PIT pateikta informacija yra šimtų procentų tiksli. Vis tik tai jeigu yra tiesioginis e, emitentas, tai aišku, čia tuomet platintojo vaidmuo yra kitoks pavyzdžiui, e, galbūt tuomet vyriausybė arba savivaldybė, vietos valdžia, pavyzdžiui, tiesioginis emitentas renktų PIT ir paskui būtų visas spektras uh, teikėjų kabutėse, tuomet platintojas vaidintų didesnį vaidmenį, kadangi jis būtų tarpininkas, jis aiškintų rizikos profilį, nes nebūtų tiesioginio mm, to produkto gamintojo šiuo atveju, kadangi tai yra tiesioginis emitentas. Tai šiuo atveju aišku, kad tuomet reikia čia dar daug padiskutuoti tuos dalykus ir dar daug kalibracijos čia reikės, daug derinimo. Uh, Tai nereiškia, kad kalbant apie taikymos rytį mes e, nenorime, kad ta taikymos rytis būtų plati. Tiesiog mes turime atsižvelgti į techninius dalykus, rengimo dalykus, e, kaip pitus turi būti parengtas. Labai svarbu, kad kai eina kalba apie Mm, produktų paketą ir PID rengimą šiuo atveju. PID turi būti parengta pasiremiant būtent šią patirtį tinkamai, jeigu yra tiesioginis emitentas, jeigu norite tarpinę grandį prašokti, tai aišku, kažkurie atsakomybė turi už dokumento konfiguraciją atitinkamai pakeista ir aišku, tada tai jau taikymos rytis turėtų būti daug plat, platesnių užmų ir galbūt, na, švelniai sakant, reikėtų daugiau darbo įdėti. Dabar dėl pensijų produktų aš Matau, kad jie nėra konkrečiai išimti iš taikymos ryties, bet tai yra tam tikra nuostata. Pavyzdžiui, dėl PIT informacijos atskleidimo reikalavimų, pavyzdžiui, ką aš gausiu, kai išeisiu į pensiją, siūloma išbraukti tą punktą. Tai reiškia, kad jeigu turite pensijų produktą, kuris vis tik tai yra taikymos rytyje, pavyzdžiui, privat privatus pensijų fondas, ne profesinis pensijų fondas. Tai aišku, dėl šio pensinio produkto konkretus klausimas būtų toks. Aš įmoku kažką, tai paskui yra kaupimo stadija, bet man, kas man labiausiai rūpi, ką aš pasiimsiu iš to fondo, kai išeisiu į pensiją. Tai jeigu mes sutinkame, kad privatus, privačiai organizuoti pensiniai produktai turi būti iš šio taikymas rytėje, tai aišku, tada ta dalis dėl PIT privalo būti taikoma ir tam pensijų produktui. Ta prasme, man atrodo, Na, aš tiesiog noriu paaiškinti, kad mes kiek labiau laipsniškai žiūrėjome į šį projektą, galvome, kad reikia eiti palaipsniui. Man atrodo, čia nėra kažkas tai tokio neįveikiamo, jeigu galvojame apie taikymos ryties praplėtimą, bet aišku, galvojant apie e, redakciją, reikės šiek tiek daugiau darbo įdėti. Ačiū. Ačiū. Pervanš. Labai ačiū. Taip, dabar mes jau parengėm šitą e, pranešimą, bet vėlgi kita vertus dabar reikės e, taip pat pasižiūrėti, kiek mūsų argumentai įtikinami. Komisijos pozicija aiški. O aš dar pamiršau paminėti, yra reglamente aspektų, kurie priklauso nuo antro lygio. Čia buvo pateikta techninio pobūdžio pastabų, bet tai irgi priklausys nuo to antro vadinamo lygio. O šiaip labai gerai, kad mūsų nuomonė sutampa daugeliu punktų, tik tai du aspektus paminėsiu. Čia keli kolegos paminėjo. Pirmiausia, dėl atsakomybės pasidalymo tarp produkto gamintojo, teikėjo ir platintojo. Dabar, kai mes daugiausia buvo kalbama apie gamintojo atsakomybę sakoma, kad tai supaprastintų nuostatų nuostata, aš irgi linkščiu, linkčiau į tą nuost, į tokią poziciją, tačiau vis dėlto, kai kalbama apie e, apmokestinimą produktui, e, ten tose valstybėse, kur šalyse, kur produktas bus platinamas, tai labai svarbu vis dėlto e, E, suderinti tas nuostatas ir pagrindinė atsakomybė vis dėlto turėtų tekti gamintojui, teikėjui produkto, nes, kaip jau sakiau, čia su tuo susijęs produkto apmokestinimo klausimas. Ir, ir tad tai reikėtų kalbėti apie gamintojo, teikėjo atsakomybę. Toliau kitas klausimas paminėtas buvo taikymos rytis. Taip, aš suprantu, kad e, šiaip jau bendroviai kokiai būtų sudėtinga teikti, renkti tokį PID e, dokumentą palyginti su būtent e, platintojais investicinių produktų, nes ten vėlgi turbūt tai tai galėtų vėlgi suteikti papildomos informacijos mažiesiams investuotojams. Toliau, dėl pensijų produktų klausimo. Aš šiaip jau nesiūliau, e, šiaip jau plėsti taikymos ryties, bet dabar matau, kad komisija tą pasiūlė ir įsivaizduoju, kad kai kurie kolegos irgi to pageidautų. Tad čia tiesiog mes turėtume dėrėtis dėl šitos nuostatos parlamente. Ir aš esu pasiruošusi tokiai diskusijai. Jei kas pageidauja pateikti pakeitimo pasiūlymų dėl to, tai tikrai man nekliūtų. Reikėtų, aišku, e, tada e, žengtis šituo dokumentu iki galo, tada aš kol kas atvirai vertinčiau galimus pakeitimų pasiūlymus. Tad tokie svarbiausi dalykai buvo paminėti. Tad atrodo šiandien tiek aš norėjau pasakyti. Labai ačiū. Tad dabar jau pakeitimų, pakeitimo pasiūlymus e, gali teikti iki vasario 26-osios. E, e, kovo 26 balsuosim e, komitete ir e, toliau balsuojama bus pranešim, dėl pranešimo E, gegužės mėnesį plenarinėje sesijoje. O dabar dar norėjau pasakyti, kad e, Žano Klodo Junkerio paskutinė diena kaip eurozonos pirmininko tikrai e, mes pasigesim jo, jo humoro jausmo ir iš tikrųjų galim tik tai palinkėti jo įpėdiniui, kad šiam irgi seksis taip pat. O šiandien, e, rytoj e, pratesim darbą komitete 9 valandą ir toliau aptarinėsim e, direktyvą dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dalinio keitimo. Tad dar kartą visiems labai ačiū, labai ačiū vertėjams. Vertėjai savo ruoštų norėtų padėkoti jų besiklausiusiems.